Good morning, everybody. Good morning, colleagues. I will. Uh... Labas rytas visiems. Pradėsime posėdį, kadangi darbo atvarkė šiandieną gan įtempta ir geriau būtų nešvaistyti laiko. Aš pirmininkausiu posėdžiui 15 minučių iki kol atvyks komiteto pirmininkas ir perims pirmininkavimą. Ką tik tai gavome informacijos, kad vakar teroristų organizacija ETA nužudė prancūzų policininką Paryžiuje. Susi, susirėmimo metu mes smerkiame šią žmogžudystę ir išreiškiame solidarumą šio valstybės pareigūno artimiesiems. Ta norėjau pradžioje paskelbti. Pereikime prie pirmojo darbo tvarkės punkto. Na štai pirmininkas atvyko puiku. so, so short, Sí, muy buenos días. Muy buenos días, queridos colegas. Agradezco a. Labas rytas visiems. Labai dėkoju Kingai Gal už tai, kad pradėjo šiandienos posėdį, pirmininkaudama. Netai manęs, kol aš buvau šiek tiek užsiemęs, turėjau įsipareigojimų ankstyvam rytui. Na ir dabar periname prie darbo. Darbo tvarkė gan įtempta, gan apkrauta. bet prieš tai pereiname prie pirmojo darbo tvarkės punkto, vienuoliktojo. Pirmojo šiandien, bendrai vienuoliktojo darbo tvarkės punkto, norėčiau Jūs patikinti, kad visi Libe komiteto nariai atsakingi už teisingumą ir vidaus reikalus Europos parlamente prisideda prie manęs, smerkiant, pasmerkiant e, šį ryto įvykius, kai buvo nužudytas Prancūzijos policininkas, e, jį nužudė teroristų organizacija ETA. Tai yra nusikaltimas, kuris yra visų komiteto narių smerkiamas labai griežtai, kaip ir bet kokie kiti teroristų išpoliai ar bet kokia jų kita nusikalstama veika, išpoliai e, prieš mūsų piliečius, šiuo atveju tai buvo policijos pareikūnas, policijos agentas. Demokratiškos valstybės pareigūnas, kurio uždavinys buvo surasti nusikaltelius, persekioti nusikaltelius ir tos demokratiškos valstybės pareigūnas paukojo savo gyvybę tam, kad apgintų visų mūsų laisvę. Na ir aš tikiuosi, kad šiandienos posėdėje, posėdžio protokole atsispindės tai, kad mes labai griežtai smerkime šį išpolį. Esu įsitikinęs, kad šis pasmerkimas šiam pasmerkimui bus pritarta visame Europos parlamente ir apie tai bus e, užsimenta ir kitoje plenarinėje sesijoje. Taip pat mes raginame visų demokratiškų valstybių policijos pareigūnus ir toliau dirbti savo drąsų narsų darbą, ginant mūsų vertybės. Ir labai užjaučiame to policijos pareigūno artimuosius šeimą dėl jo mirties. Jis Dievas kovojo, kad apsaugotų mus nuo to terorizmo ir apgintų visų mūsų gyvybės. Kaip kolegė Kinga Gal sakė, pirmasis darbo atvirkės punktas šiandieną yra vienuoliktasis. Pranešimas dėl komisijos komunikato - bendrijos stikinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Na ir dabar kviečiame nuomonės nuomonę apsvarstyti. Nuomonės referentas, referentė pristatys savo nuomonės projektą. Kiek suprantu, nuomonė dar nėra išversta į visas oficialiasias ES kalbas, taigi siūlau nustatyti pakeitimų pateikimo terminą iki šios savaitės pabaigos, kovo 19 būtų 12 val. dienos būtų paskutinis e, pakeitimų pateikimo terminas. Taigi, tuomet galėsime balsuoti dėl nuomonės projekto jau balandžio mėnesį, 7 dieną. Dėl tos nuomonės balsuosime. Dabar išklausysime pranešėjus. Ponios Papadopulių, prašau. Labas rytas, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Aš pritariu jūsų nuomoniai dėl teroristinių išpolių ir taip pat išreiškė užuojautą mirusiojo artimiesiems. Mėly kolegos, e, komisijos pastarasis pasiūlymas dėl bendrijos požiūrio, užtikrinant bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, yra labai savalaikis pasiūlymas. Per pastarosius metus mes, ir ypatingai šiais metais, mes matėme daug žiaurių stichinių nelaimių ir ES ir užsienyje. Per pastarąją plenarinę sesiją Strasbūrė mes patvirtinome rezoliuciją dėl stichinės nelaimės Madeiroje ir jos poveikio Europoje. Taigi mums reikia bend, bendro europinio požiūrio stichinių nelaimių prevencijos rytyje. Ir šio komisijos dokumento dokumente yra aiškiai apibrėžiamos žmogaus ir stichinės, žmogaus sukeltos ir stichinės nelaimės. Na, o mūsų komitetas ypatingą dėmesį skiria toms nuostatoms, kur kalbama apie piliečių, pilietinių laisvių apsaugą, kovojant su žmogaus teisų pažeidimais, stikinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atvejais. Taigi, kaip nuomonės referentė, Libė komiteto vardu, aš siūlau savo parengtą nuomonės projektą. Deja, šis, ši, nuomonės, ši nuomonė buvo uh, neseniai išdalinta komiteto nariams, faktiškai tik tai vakar po pietų ir dar nėra išversta į visas kalbas. Taigi, ponė pirmininkė, siūlau vietoj to, kad siūlyti teikti pakeitimus iki kovo 19, atidėti šį galutinį terminą, jeigu yra įmanoma, iki e, balandžio 12 dienos, atsižvelgiant į tai, kad dėl uh, šio pranešimo Envi komitete bus balsuojama arba trečiąją, arba ketvirtąją gegužės mėnesio dieną. Taigi dar laiko yra labai nemažai pakeitimams pateikti ir tokiu būdu demokratiškai visi šio komiteto nariai galės pasiūlyti, kaip jie nori patobulinti ir pagerinti mano nuomonę per pateikdami pakeitimus. Taigi, ponios Ferrera pranešimas, mano manimu, yra tikrai kokybiškas. Ir savo nuomonės projekte Libi komitet, to vardu aš teikiu eilę pasiūlymų, kuriuos norėčiau trumpai pristatyti, kadangi gal ne visi perskaitė mano nuomonę, aš tiesiog pristatysiu kelis pasiūlymus. Pirmiausia, mes sveikiname tai, kad Europos parlamentas vis daugiau yra įtraukiamas į saugumo politikos kūrimą po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Tokiu būdu yra veiksmingai konsultuojamasi visomis stadijomis ir tai yra labai svarbu. Antras dalykas, mes akcentuojame, kad labai svarbu yra aktyvi aktyvios politinės diskusijos tarp ES institucijų ir visų suinteresuotų asmenų, įskaitant nevyriausybinės organizacijas ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas. Taip pat mes akcentuojame, kad kova su diskriminacija turi atsispindėti visose nuostatose. Taip pat reikalaujame, kad būtų veiksmingai stebima padarinių šalinimo veikla tam, kad būtų apginamos pagrindinės žmogaus teisės, įskaitant ir prevencinės veiksmus susijusius su fizinė ir seksualinė prievarta. Priekyba žmonėmis, nelegalia imigracija ir nusikalstama veika. Taip pat mes akcentuojame komisiją patvirtinti lyčių integracijos strategijas, reaguojant į humanitarinius poreikius ir kovojant su stikinėmis ir žmogaus sukeltomis nelaiminėmis. Šeštas dalykas. Mes raginame komisiją įsteigti, sukurti aiškius prioritetus, kai būtų galima pagelbėti stichinės nelaimės atveju toms valstybėms, teikiant prieglopstį, planavimo darbus ir taip pat užtikrinant vandens tiekimo sanitavimo darbus. Taip pat mes reikalavome, kad būtų sukurta iš anksnio perspėjimo sistema ir greito reagavimo pajėgos, kurios būtų apmokomos ir būtų gyvendinami visuomenės samoningumo projektai. Taip pat siūlome sukurti stichnių nelaimio observatoriją ES, nes labai svarbu nuolatos rinkti duomenis, informaciją apie stichnių nelaimių kaštus ir dalintis tais kaštais ES lygmenių. Dar vienas dalykas, mes prašome kad reikalingi horizontalūs koordinavimo mechanizmai tam, kad būtų galima užtikrinti geriausios praktikos mainus. Taip pat kreipiuosi į bendradarbiavimo nuolatinį komitetą vidaus saugumo srityje. Tas komitetas buvo įsteigtas praeitą mėnesį, vasario 24 dieną Briuselėje. 27 teisingumo vidaus reikalų ministrai įsteigė šį komitetą tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp įvairių valdymo institucijų. Ir galiausiai rekomenduoju sukurti specialų kovos su stikinėmis nelaimėmis finansinį instrumentą, kuris užtikrintų žmonių apsaugą, taip pat aplinkos apsaugą, nuosavybės, kultūrinio paveldo apsaugą, stikinės ar žmogaus sukeltos nelaimės atveju. Na ir aišku, mėly kolego, žinoma, mes visiškai pritarėme tam, kad būtų sukurtas lankstesnis, stipresnis finansinis instrumentas. Ta priemonė yra akcentuojama ir, akcentuojama ir Envi komiteto pranešėjos nuomonė, e, pranešime. Ta, tai yra reikalinga norint. E, teikti stabilų finansavimą. Vienas, milijono, vienas milijonas eurų per metus turėtų būti toks šios priemonės biudžetas. Ir jis būtų derinamas su solidarumo priemonės nuostatomis. Na ir dar vienas dalykas. Dabar, kai Europa turi puikią galimybę sukurti naują išorės veiksmų tarnybą, tam, kad būtų nuosek, nu, užtikrinta nuosekli, suderinta užsienio politika ES saugumo labui. Ne tik ES valstybėms narėms, bet ir trečiosiams šalims. Taigi aš manau, kad atėjo puikus metas taikyti bendrijos požiūrį stikinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos rytyje. Tai turėtų būti vienas prioritetų ir jį reikia atsižvelgti, kai rengiamas rengiama rengiamos finansinės perspektyvos 13-20 metams. Ačiū ir mielai išklausysiu rekomendacijų ir pasiūlymų. Thank you, Mrs. Papadopoulou. Ačiū, ponė Papadopoulou. Išklausykime komisijos, nes nematau pirmininkaujančios valstybės atstovų kol kas. Komisija? Taip, taip, prašau. Ačiū. Norėčiau komisijos vardu padėkoti pranešėjai už jos indėlį į pono Ferrerą rengiamą pranešimą dėl bendrijos stichinių žmogus sukeltų nelaimių prevencijos. Ir norėčiau akcentuoti, kad svarbiausia užtikrinti pusiausvyrą visų sistemos elementų, bet svarbiausia šioje sistemoje vis dėlto yra prevencija. Buvo paskelbtas komunikatas tą temą ir buvo pasiūlytos įvairiausios iniciatyvos dėl e, pažangiosios praktikos skleidimo. E, ir mes taip pat bandome išsiaiškinti, kaip geriau integruoti prevenciją į jau veikiančius finansinius instrumentus, pavyzdžiui, civilinės, aps, civilinės apsaugos finansinę priemonę. Taigi ačiū, ponė pirmininkė. Merci. Now I see that uh, Mrs. Cecilia Wikström has asked for the floor. Manau, matau, kad ponė Wikström prašė žodžio, prašau. Thank you, Chair. Först av allt vill jag tacka rapportören för ett mycket bra väl... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už tikrai gerą ir apgalvotą, apmastytą pasiūlymą. Man taip pat mane labai, labai sudomino ponios Papadopulų patikti papildomi dokumentai. Manau, kad šis komisijos pasiūlymas yra išties geras. Ir ypač šiandien mes suvokiame, jog mūsų visuomenės yra labai trapios ir kad jas e, padaryti joms žalą yra labai lengva. Ir vis didesnė grėsmė kelia gamtinės katastrofos, katastrofos, kurias sukelia žmonės, žmonių veikla, bei taip pat e, gamtinės stichijos, tsunamiai, žemės drebėjimas, pavyzdžiui, neseniai vykęs Haityje. Visi puikiai žinome, apie ką kalbame. Taip pat negalime pamiršti to, ką gali, kokių padarinių gali atnešti e, tyčinė, sąmoninga, nusikalstama žmogaus veikla. Tikriausiai visi girdėjome šį rytą pranešimą apie tai, kad Prancūzijoje ETA organizacijos kovotojai nušovė prancūzų policininką. Taigi reikia kovoti ir su žmogaus tyčia sukeliamomis katastrofomis. Ir noriu padėkoti poniai Papadopulų, nes e, savo dokumente į mus ragina glaudžiau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė. Ji primena nediskriminavimo principą, reikia už, užtikrinti jo gyvendinimą, bei taip pat užtikrinti žmogaus teisės visose situacijose. Vienas iš gamtinės nelaimės padarinių yra situacija, kurioje žmogaus teisų užtikrinimas tampa sudėtingas, jam iškyla grėsmė. Taip pat turime akcentuoti, kad ES viduje yra didelių skirtumų tarp valstybių. E, Europos pietus ir šiaurė labai skiriasi ir, ekonomi, ir, ir ekonominė situacija skiriasi ir gamtinės ir, ir geografinės e, aplinkybės yra skirtingos. Pavyzdžiui, pie, Europos pietuose dažnai siautėja gaisrai, kurie sunaikina daugybę miškų, jų pasiekmes yra tragiškos, o šiauriai kartais reikia miškų gaisrų, kad galėtumėme išgelbėti natūraliai susiformavusias ekosistemas. Taigi reikia bandyti atsižvelgti į visus skirtumus ir netoligumus egzistuojančius ES viduje. Pietų Europa yra labiau pažeidžiama miškų gaisrų, tačiau uh, miškus niokoja ir uraganai. Juos sukelia ne liepsna, ne karštis, bet sniegas, šaltis. Taip pat turime nepamiršti, kad nei viena valstybė neturi visų išteklių, kurių reiktų, kad jį galėtų uh, už, užkardyti tas nelaimės. Mums reikia stiprinti institucijas ir E, nepamiršti solidarumo, kuomet nukenčia konkreti šalis ar konkretus regionas. Taigi vienas nebūsi stiprus, jeigu esi vienas, tiesiog esi vienas. Dar norėčiau pakalbėti apie nelaimių e, observatorijos įkūrimą. Mes telkėme e, didelės organizacijas ir kuriame steigiame dar vieną organizaciją atsižvelgdami į susidariusią situaciją. Galbūt būtų geriau sustiprinti jau veikiančias organizacijas, tiesiog e, jas plėtoti. Maničiau, kad tai būtų geresnis sumanimas nei visiškai naujos institucijos kūrimas. Turėt, neturėtumėme didinti biurokratijos. Turėtume bandyti aiškintis, kaip geriausia spręsti nelaimę, su kuriomis susidurėme ar tai būtų šiaurėje ar pietuose kylančios e, katastrofos. Tai yra mano pasiūlymas. Manau, kad reikia galvoti apie galiojančių, veikiančių institucijų stiprinimą, o ne naujų kūrimą. Ačiū. E, ir taip pat noriu padėkoti visiems kalbėtams, nes manau, kad darbas, šis darbas yra tikrai labai svarbus. Ačiū, ponia Gijomo. Labai atsiprašau, pirmininkė. Net tiesiogiai Papadopulo e, e, dokumentų tai susiję, tačiau aš daug kartų girdėjau kolegas smerkiančius eta išpolio, išpolio pasmerkimą Prancūzijoje. Norėčiau pasakyti porą žodžių, nes visi tiek jūs, tiek kolegos esate įsitikinę, kad reikia smerkti ir smerkite terorizmą bei visokiojo pasio formas. Kiek žinau, dabar vyksta tyrimas. Kol kas negalima tiksliai pasakyti, kad tai buvo ETA teroristinis išpuolis. Kiek žinau, na, bet šiandien tik viena diena dar praėjo nuo to išpolio. E, prancūzai, prancūzų policija buvo iškviesta dėl to, kad buvo pavokta mašina, dėl to, e, reiškia, pakrypo viskas, visas reikalas į susišaudimą. Keturi žmonės priklausė ETA judėjimui dalyvavę tame mašinos vagime, tačiau dar neaišku, ar iš tikrųjų tai buvo kažkoks pasikesinimas nukreiptas iš ETA pusės į prancūzų policiją. Nesu e, prancūzų, nedirbu policijoje, bet reikėtų nepamiršti tokio konteksto, kad mes esame e, dabar kaip tik tais pačiame rinkimų įkarštyje Prancūzijoje ir prieš keletą metų, kai e, vyko rinkimai, kaip tik tais irgi buvo visokiaurio išpolių. Nenorėčiau, kad tai pasikartotų dabar, bet šiaip ar taip norėčiau pasakyti, kad esu visą laiką tų pusėje, kurie smerkia terorizmą. O dabar tiesiog reikėtų gal atsargiau vertinti, nes dar neaišku, kas ten iš tikrųjų buvo.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 Jose Fernandez Avirus ir e, buvo suimtas ir kai jį sulaikė prancūzijos policija, jis pranešė, kad jis yra ETA narys ir aš manau, kad tai iš tikrųjų yra ETOS išpolis ir kaip jūs teisingai paminėjote, reiktų pasmerkti šį incidentą. Floors, but... Ar būtų dar norinčių pasakyti? bet labai prašau grįžti prie mūsų pirminių diskusijų, pagal darbo tvarkę numatytų diskusijų. Ponės Argentinė, ačiū serė, labai gerai pasiūlėte. Norėčiau padėkoti nuomonės referentiai, poniai Papidompoliu, parengus nuomonę. Aš manau, kad svarstome labai svarbų klausimą, kuris yra susijęs ir su kitais dalykais kas yra rašoma ir jūsų nuomonėje, kad mes turėtumėme pasirūpinti prievartinę migraciją. Ir aš su jumis sutinku, nes šis konkretus e, klimato pabėgėlių klausimas, pabėgėlių už ES ribų arba ES viduje, taps vis aktualesnis metams bėgant. Ir aš manau, kad šis komitetas piliečių laisvių komitetas turėtų atkreipti dėmesį į šį klausimą. Vakar mes kalbėjomės apie prieglopšio klausimų visą paketą ir tą darysime dar ir kitais ateinančiais mėnesiais. Daug kalbėsime apie Dublino konvenciją, solidarumą tarp valstybių narių, priimti pabėgėlius, priimant pabėgėlius ir daug pabėgėlių atvykstančių dabar į Europą atvyksta iš konfliktinių zonų, taip pat iš tų zonų, kur trūksta vandens, kur yra sausra, kur yra potviniai. Tai yra dalykai, problemos susijusios su klimato kaita, su gaivalinėmis nelaimėmis ir tiesiog reikia pasirūpinti tais um, pabėgėliais, kurie bėga iš tų savo valstybių dėl klimato problemų. Ir aš norėčiau paprašyti nuomonės referentės ponios Papadopulių. Pa, atspindėti šią mintį savo pranešime, savo nuomonėje. Ponas Bonsas. Pirmininkė. Tiek daug šlamšto nesu dar girdėjęs niekada, kiek išgirdau šį rytą. Kalbame apie klimato problemą, už kurią yra atsakinga žmonija, kalbame apie diskriminaciją, terorizmo išpolius, viskas yra viename maiše. A, visiškai neracionalu taip kalbėti. Aišku, tai iš, tas išpolis Paryžiuje yra siaubingas, tačiau nesuprantu, kaip tai yra susiję su diskusijomis apie stikinės nelaimės. Uh, Nesuprantu, kaip stichinės nelaimės yra susijusios su diskriminacija, nesuprantu, kodėl turime kaltinti žmonės dėl to, kad keičiasi klimatas. Matėme be jokios abejonės, kas nutiko, kas ką, kokį kokią nuomonę priemė klimato kaitos tarptautinis komitetas. Tapo aišku, kad yra slėpiami skaičiai, kad yra jie padirbinėjami. Ir dabar kalbame apie stichinės nelaimės ir mano nuomonė, Kai kalba eina apie stikinės nelaimės, valstybės narės, aišku, turi gauti paramos, pagalbos, yra skubos tvarka teikiamos finansinės priemonės. Bet tikrai mums nereikia tos europinės supervalstybės. Ir aš raginu kolegas daryti skirtumą tarp įvairių šių dalykų, nes visiškai jokinga dabar kalbėti apie viską vienu metu. Pirmininkė, prašau imtis veiksmų. Well, discussion... Po šių diskusijų Atsižvelgsime į panos Padopolių pranešimą, nuomonę. Na ir, kaip jis siūlė, balandžio 12 bus pakeitimų pateikimo galutinis terminas. Taigi, tuomet, gegužės pradžioje galėsime balsuoti dėl nuomonės. Balsuosime komitete balandžio pabaigoje ir plenarinėme posėdėje gegužės pradžioje. Svarstysime šį klausimą. Taigi 12 balandžio yra terminas, kada, iki kada galima pateikti pakeitimus. Dabar periname prie 12 darbo atvarkės punkto. 12 darbo atvarkės punkto. Taip, kalba eina apie vertimą žodžių ir raštų baudžiamosiuose procesuose. Visi žinote, kad yra parengta iniciatyva. Ilgą laiką buvo Europos parlamente reikalaujama, kad būtų priimta, priimta teisinė priemonė dėl procedūrinių teisių. Ir pirmasis Europos komisijos bandymas ne, nepasiteisino, Valstybės narės nesusitarė dėl pasiūlymo parengti pagrindų sprendimą, kuris buvo pasiūlytas ketvirtaisiais metais, po to buvo dar kartą pamėginta 2009 metais, kai Europos komisija pasiūlė naują pasiūlymą dėl pagrindų sprendimo susijusios su teisė į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamosiose bylose. Švedija, pirmininkantį valstybė, ėmėsi pastangų ir pasiekė neblogų rezultatų teisingumo vidaus reikalų ministrų taryba, posėdžiavusi spalio 23 dieną, pasiekė susitarimą dėl trijų dokumentų paketo. Trijų dokumentų. Ir taip tą iniciatyvą padalino į tris kategorijas. Pirmoji. Tarybos rezoliucija dėl veiksmų plano sustiprinti procedūrinės įtariamųjų arba kaltinimo asmenų teisės būčiamosiose bylose. Antras dalykas Tarybos pagrindų sprendimo projektas dėl teisės įvertimo žodžių raštų baudžiamosiose bylose, tam, kad būtų sustiprintos procedūrinės įtariamųjų ir kaltinamųjų asmenų teisės baudžiamosiose bylose. Ir trečias dalykas - tarybos rezoliucija dėl valstybių narių paraginimo įgyvendinti teisę į vertimą žodžių raštų baudžiamosiose bylose. Po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, šis antrasis bandymas parengti teisinę priemonę ir ją įgyvendinti irgi nepasiteisino. Ir pagrindų sprendimas ir rezoliucija nebuvo oficialiai patvirtinti. Taigi dėl to 13 valstybių narių, 13 valstybių narių grupė nusprendė pateikti iniciatyvą dėl direktyvos, dėl teisės įvertimą žodžiu ir raštu būdžiamosiuose bylose prieimimu, patvirtinimu. Ir tarybos rezoliucija skatinanti valstybės narės įgyvendinti teisę į vertimą žodžių raštu baudžiamosiose bylose. Šis projektas buvo pridėtas prie pagrindų sprendimo tačiau nebuvo įtrauktas į valstybių narių siūlomą direktyvą. Ir pranešėjas paprašė Europos parlamento teisininkų nuomonės dėl to, ar būtų įmanoma tarybai priimti tokią rezoliuciją, kaip arba kokį nors kitą teisiškai nesaistantį dokumentą pagal Lisabono sutarties teisinės nuostatas. Ir taip pat dėl galimybės įtraukti rezoliucijos projektų turinį į direktyvos konstatuojamąją mhm. dalį. Na, nu, tuo metu Europos komisija nusprendė pateikti pasiūlymą tuo pačiu klausimu. Taigi mes labai džiaugiamės dabar galėdami išklausyti šio naujo pasiūlymo pristatymo. Ir dabar žodį suteiksiu pranešėjai poniai Sarai Latford <coughs> o po to išklausysime Europos komisijos teisininkų. Pone Latvart, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip kolego suprato iš jūsų pristatymo, šio dokumento svarstymas trunka jau ilgai, šešių, šešerių metų neštumas, bet tikiuosi, kad dabar jau galime tikėtis e, sveiko kūdikio gimimo. E, O svarbiausias skirtumas mm, yra tai, kad nuo 2004 iki 2007 buvo bandoma susitarti dėl bendro pobūdžio priemonės, kuri apimtų įvairiausias procedūrinės teisės ir tokį požiūrį palaikė parlamentas. Tačiau 2007-aisiais dėrybos žlugo. Ir kaip praeisiais metais Švedija, pirmininkavusi ES, atgaivino diskusijas palaipsniniu pagrindu, buvo svarstomas atskiros priemonės viena po kitos, kurias apima vieningas teisinis dokumentas. Tai šią situaciją galima buvo vertinti arba optimistiškai, arba pesimistiškai. Ir aš nusprendžiau vertinti ją optimistiškai. Taigi, kelio gairių planas buvo patvirtintas spalio mėnesį pagal Stoholmo programą. Ir kaip pirmininkas minėjo, Liepos mėnesį Komisija pateikė pasiūlymą dėl pirmosios priemonėms pagal kelio gairių planą. Tačiau tai yra sudėtingos dokumentas. Jo svarstymui padarė įtakos ir Lisabono sutarties įsigaliojimas. Aš rengiau pagrindų dokumento projektą. E, pristačiau jį lapkričio mėnesį ir kolegos mane e, palaikė. Bet <clears throat> įsigaliojus Lisabono sutarčiai parlamente mm, reikėjo padaryti atitinkamas išvadas ir išsiaiškinti, kaip eiti priekinčioje gana sudėtingoje situacijoje. Aš kalbėjausi su komisija, bandydama išsiaiškinti, ar ji galėtų pateikti pasiūlymą dėl direktyvos pagal Lisabonos sutartį. Tačiau tai buvo pereinamasis laikotarpis ir komisijos vicepirmininkas Baro nusprendė, kad toje situacijoje reikia nieko nedaryti ir todėl praradoma keletą mėnesių. Taigi, berots tai buvo mano pasiūlymas dėl to, kad valstybės narės turėtų apsvarstyti iniciatyvą e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Aš niekada na, per nelik nesižavėjau tokiomis iniciatyvomis, nes paprastai tai yra <clears throat> viskas apsiriboja pranešimai spaudos konferencijoje valstybės pirmininkavimo pradžioje ir paskui viskas pasimiršta. Tačiau šis pasiūlymas, jo likimas yra kitoks. Taigi procedūriniu požiūriu tai buvo pragmatiškas sprendimas, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybės ir net 13 valstybių pareiškia, kad jos palaiko šį pasiūlymą. Taigi, procedūros požiūriu mano pranešimas grindžiamas išimtinai valstybių narių iniciatyva nes tai buvo vienintelė galimybė, vienintelė iniciatyva, kuri e, buvo patikta, kuomet rengiau savo pranešimą. Taigi viskas, e, vyko, to, pradėjo, viskas prasidėjo tuo pagrindu gruodžio mėnesį pagal sutarties 76 straipsnį. Ir komisijos pasiūlymas pasirodė praėjusią savaitę po to, kai mano pranešimas buvo parengtas. <clears throat> Tačiau tai, kad dirbame remdamiesi tarybos pasiūlymo tekstu, nereiškia, kad man, mane visiškai tenkina pas, tarybos pasiūlymo tekstas. Taip visiškai nėra. Valstybės narės patvirtino, pasirinko pagrindų susitarimą, kuris remiasi pagrindų sprendimu patvirtintų 2009 m. spalio mėnesį. Jis buvo patvirtintas vienbalsiškumo pagrindu, o kuomet e, valstybės, visos valstybės balsuoja paprastai. Tekste, tekstas yra primtinas visoms, tai yra jis, na, nebūna labai ambicingas. Todėl aš e, man turiu pakeitimų, pasiūlymų, kaip tobulinti tekstą ir mm, noriu jį tobulinti keletų aspektų. Kalbant apie vertimą žodžiu, turime kalbėti apie įtariamojo galimybę bendrauti su um, advokatu teisininku per visą bylos svarstymą. Taip pat, kuomet tą asmenį apklausia policija bei paties teismo, teismo posėdžio metu. Taigi, mano toks. Uh, Mano pasiūlymas apima daugiau nei valstybių nei valstybių narių e, patvirtintas tekstas. Man atrodo, komisijos tekste taip pat praplečiamas e, valstybių narių pasiūlymas. Dar vienas rytis, kuriai teikiu pakeitimus, e, liečia vertimus žodžiu ir aš siūlau numatyti, kad vertimas, kad kaltinamasis turi teisę susipažinti su visais, e, su, su visų svarbiausių dokumentų vertimais, pavyzdžiui, apkaltinamojo akto dokumentų ir kitais. Aš neminiu. E, teismo procese žodžiu e, perskaitomo dokumento, bet galbūt reikėtų pasirūpinti, kad mm, kaltinamasis gautų e, ištrauką, santrauką to, kas teisme buvo perskaityta, paskelbta. Tos santraukos vertimą raštu. Taip pat e, dėl, noriu pasakyti keletą žodžių dėl to, kokiamis aplinkybėmis kaltinamasis netenka teisės į vertimą žodžiu ir raštu. Manau, kad inf informacija apie tokį sprendimą turėtų būti pateikta raštu ir kad toks e, sprendimas turėtų nepažeisti viešojo intereso. Taigi čia mano siūlomos formuluotės yra lab, toliau nueinančios nei komisijos. Taigi tai yra pagrindinės rytis, kuriuose siūlau pakeitimus, bet aš taip pat e, m, siūlau įtraukti nuorodas į pagrindinių teisių hartiją, Europos konvenciją ir tų lingvistinių teisių taikymas turėtų būti e, turėtų apimti ir tą etapą, kuomet kaltinamajam jau formuluojami kažkokie kaltinimai ir, ir na, reikia numatyti prievalę informuoti jį ar ją, kad, yra, kad jis ar ji yra kažkuo įtariamas. Ir tos teisės turėtų galioti viso proceso metu, nuo pradžios iki pabaigos. E, netgi taip pat e, reiktų, čia, čia reiktų apimti ir. Mm, sprendimą, kuris skelbiamas po apkaltinamojo nuosprendžio. Na čia aš sakau, tai remdamasi savo valstybės sistemą, nes pas mus gali, asmo gali būti sulaikomas ir tik paskui jam apkaltinamasis nuosprendis yra paskelbiamas vėliau. Po visos apeliacijos procedūros. Uh, Taip pat asmo turi būti raštu informuojamas apie e, teisės, apie jo teisės. Manau, kad tai turi būti taip pat, ta, ta, tuomet dokumente turi būti nuorodai. Tai taip pat galimybė, taip pat užtikrinti visas sąlygas bendrauti asmenims su kokiamis nors negaliomis. E, Kalbama taip pat apie apeliacijos procedūrą ir taip pat siūlau įtraukti nuostatas dėl vertėjų raštų ir žodžių mokymo ir rengimo, bei rašyti papildomus saugiklius dėl garso ir vaizdo įrašų. Taip pat numatom, numatomi terminai susijęs su vertimais žodžiu raštu, kada per kiek laiko jie turi būti parengti, kas dar lieka neišspręsta. Reikės dar išsiaiškinti, kaip įtraukti į direktyvą nuostatas, kurias valstybės narės įrašė į rezoliuciją, nes mūsų teisinė tarnyba mus informavo, kad valstybės narės negali tuo pat metu tvirtinti, priminėti ir rezoliucijos, ir direktyvos. Aš jau mm, domėjausi uh, profesionalaus vertim, ve, profesionalių vertėjų registro steigimu, bet dar tą temą reiks panagrinėti. Kalbant apie procedūrą, kaip mes toliau dirbsime, siūlau formaliai e, remtis tik valstybių narių iniciatyva ir pranešimas turėtų būti ir paremtas tą iniciatyvą, to pasiūlymu. Nes jeigu bandytumėme išsiplėsti, tai, tai neišvengiamai komplikuotų visą mūsų darbą. Manau, kad reikia panagrinėti komisijos tekstą ir, na, galbūt mus įkvėps kai kurios tame tekste esančios formuluotės. Bet Bet manau, kad procedūrų kontekste nereikėtų mūsų pranešime remtis komisijos pasiūlymu, nes man atrodo, nes man būtų per sudėtinga bandyti dirbti dviejų pasiūlymų pagrindų. Man tai būtų tikrai per sudėtinga, bet nam niekas mums netrukdo pasiskaityti komisijos teksto ir pasiremti juo. Taigi, pirmininkė, tiek ir aš mielai atsakysiu į kolegų klausimus. Na, vienas dalykas. Klausiu šešėlinių pranešėjų, ar juos. Ar jie galės dirbti atsižvelgiant į tikrai trumpus terminus? Tai yra iki antradienio kovo 23 reikia įteikti pakeitimus. Žinau, kad tai yra gana įtemptas tvarkaraštis. Ir žinau, kad e, tuo tarpu tik tai trimis kalbomis tekstas yra parengtas - anglų, ispanų ir rumunų, o visomis kalbomis tekstas pasirodys tik penktadienį. Jei kolegoms tiktų tokie terminai, būtų gerai, nes po to bus Velykos ir mes tikrai vėluosime, nes orientacinis balsavimas mūsų komitete numatytas, jei neklystų, balandžio 7. Ir po to galbūt gegužės ar birželio mėnesį galėtume balsuoti dėl teksto plenarnėme posėdėje. Žinau, kad e, siūlau įtemptą darbų tvarkaraštį, bet jeigu kolegos neprieštarautų, tikrai būčiau dėkinga. You, Now, before... Ačiū poniai Lutford. Dabar išklausysime pirmininkaujančios valstybės atstovų ir komisijos. Pirmiausia, išklausysime parlamento teisininkų. Ar yra atstovų? Ar norėtų jie pasakyti? Prašau, ponė. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti mūsų teisinę, teisinės išvadas dėl Solomos direktyvos dėl teisių į vertimo žodžių raštų būdžiamosiose bylose. Ypatingai jūs pareikalavote, kad teisininkai išanalizuotų, ar taryba gali patvirtinti rezoliuciją, svarstant ir direktyvos projektą toje pačioje srityje. Taip pat, ar pasiūlo, siūloma rezoliucija gali būti priimta kaip rekomendacija pagal 292 sutarties straipsnį. Ir taip pat galiausiai, ar rezoliucijos projekto turinys gali būti įtrauktas į siūlomos direktyvos konstatuojamasias dalis. Pristatant bendrai mūsų išvadas, dėl pirmų dviejų, dviejų klausimų mes padarėme išvadą, kad, kaip teigiama 290, 296 straipsnio trečiajame paragrafe, kai, siūloma, siūloma, kai yra svarstoma siūloma direktyva dėl teisų įvertimo žodžių raštų baudžiamosiose bylose, remiantis 82 straipsnio antrosios dal, antrajame dalimi, Europos parlamentas ir taryba yra įpareigoti susilaikyti nuo aktų tvirtinimo jeigu tai yra nenumatyta 82 straipsnėje apibrieštų, apibrieštose nuostatose. Straipsnis ne, ne, nenumato rezoliucijų patvirtinimo ir netgi jeigu 292 straipsnis suteikia tarybai bendras įgaliojimus priimti rekomendacijas, 296 straipsnis yra platesnė, konkretesnė nuostata esant dabartiniams aplinkybėms ir buvo siūloma, kad mūsų nuomonė, mūsų išvados yra per um, siauros ir 296 straipsnio trečia, trečiasis punktas, jo esmė yra užkirsti kelią tam, kad institucijos nepakeistų vienos priemonės kitą priemonę, jeigu tai yra šios nuostatos na, esmė. Tai tam nėra jokių priežasčių. Je, Sutartis numato, kad gali būti primta tik direktyva, kuri keičia reglamentą ir tai jau būtų sutarties pažeidimas. Taigi teisininkai laikosi nuomonės, kad teisės e, aktų, aktų tvirtinančios institucijos privalo susilaikyti nuo rezoliucijų ir rekomendacijų prieimimo. Ir dėl trečiojo klausimo norime pasakyti, kad preambulės tikslas yra nu, nurodyti pagrindinių nuostatų priežastis. Ir kaip teigia Teisingumo teismas, teisės akto priežastys įgalina asmenį, suinteresuotą asmenį, numatyti aplinkybės, kurioms esant teisėkros institucija įgyvendino savo įgaliojimus. Ir jeigu bus įtraukta į siūlomos direktyvos konsultuojamosis dalis e, rekomendacijos nuostatos, tuomet tai iš tiesų prieštaraus 296 straipsnio trečiajam paragrafui. Ačiū. Dabar išklausykime pirmininkančios valstybės, o po to komisijos atstovų. Eliera, prašau. Sí, muchas gracias. Labai ačiū pirmininkė, kad suteikėte progą pristatyti pirmininkaujančios valstybės požiūrį. Pirmiausia, norėtumėm padėkoti pranešėjai už tokį išsakytą požiūrį bei už tai, kad perdavė kad su, su taryba labai konstruktyviai dirbo, kad e, būtų pasiektas visus institucijas tenkinantis susitarimas. Aš manau, kad dabar yra labai svarbu priminti, kas vyko anksčiau ir nepamiršti to, kad galėtumėm ir toliau progresuoti bei pasiekti teigiamą rezultatą. Šiandieną matome, e, kad turime čia procedūrų harmonizavimą, mes pritarėme visi tokiem tikslam, ES pritarė tokiems tikslams ir reikia siekti tokių priemonių, kurios turi išsiltuliuoti pagal tą veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas praeitais metais. Taigi, taryba norėtų e, dirbti toliau ir mes manome, kad e, darbas, kuris buvo atliktas pranešėjo, yra puikus ir mes galėsime gauti rezultatą e, labai greitai. Buvo pabrėžta nemažai taš, punktų, kurie neramina komisiją, kurie neramina valstybės narės ir taip pat buvo tokių klausimų, dėl kurių norėtumėm pareikšti savo didžiulį susidomėjimą siekiant šio susitarimo, kuris bus priimtas per bendrą procedūrų prieimimą. Darantis kartu su parlamentu, norėčiau pasakyti, kad taryboje jau vyko pirmosios diskusijos dėl, šio, e, dėl šių pakeitimų projekto ir norėčiau jūs informuoti, kad valstybės narės nori glaudžiai dirbti su parlamentu, kad pasiektų šį tikslą pačiu per patį trumpiausią laikotarpį. Ir ne tik tai su parlamentu valstybės narės di nori dirbti, bet ir su komisija. Komisija irgi turi čia dalyvauti labai aktyviai. Būtent tokia buvo išsakyta tarybos pozicija. Taip pat norėtumėm pažymėti, kad pranešėjo pasiūlyta darbo tvarkė dėl e, pakeitimų yra visai gera. Ši darbo tvarkė tikrai leis mums pasiekti susitarimą labai greitai. Tikslas bendras ir tai yra faktiškai e, visų siekiamas tikslas, o būtent rasti labai greitai patenkinamą susitarimą, pagal kurį galėsime uh, E, geriau susitvarkyti su, teisnė, su baudžiamosiomis bylomis ir sėkmingai pratesti tą darbą, kuris buvo pradėtas pernai. Dabar žodis komisijai. Prašau, komisijos atstovas. Uh, much, uh, Ačiū, pane pirmininkė. Aš esu iš Teisingumo direktorato ir dėkoju už galimybę pasisakyti apie mūsų pasiūlymą dėl procedūrinių teisių, vertimo ir žodžių raštų baudžiamosiose bylose, kas buvo patvirtinta kovo 9 dieną. Kaip sakė anksti, ankstesni kalbėtojai, tai nėra naujas e, darbas, visa jo istorija yra gan sudėtinga ir mes pasiūlėme išsamų pasiūlymą dėl procedūrinių teisių 2004 metais, kai buvo minėta. Ir tai turėjo būti horizontali priemonė susijusi su uh, Europinio arešto orderiu, Europinio arešto orderiu bet e, nepavyko dėrybose. Na, o dabar Europos arešto orderis yra sėkminga priemonė, matyt, viena sėkmingiausių abipusio pripažinimo priemonių ES ir tai rodo, kad reikia tolesnių priemonių, užtikrinant minimalias procedūrinės teisės. Taip pat žinome, kad reikalingi minimalų standartai tam, kad pasirūpintumėme abipusių pasitikėjimų tarp teismų, kad sustiprintumėme abipusį pripažinimą tarp valstybių narių, taip pat, kad skatintumėme bendradarbiavimą tarp teismų, kas yra labai svarbu, atsižvelgiant į tai, kad Europoje yra daug mobilumo ir žmonės persikrausto į kitas valstybės, juda valstybėse įvairiais tikslais ir gali susidurti su nusikalstama veika. Na ir pagrindinis dalykas šioje istorijoje buvo pasirūpinti įtariamųjų ir kaltinamųjų teisėmis, teisėmis į sąžiningą teismą. Mes norime užtikrinti aukščiausius įmanomus standartus, atsižvelgiant į žmogaus teisų konvenciją ir pagrindinių teisų hartiją. Nesvarbu, kokie būtų numatyti saugikliai apsaugoti piliečiams, jie turi būti um, pagristi Strasbūro konvencija ir hartija. 2009 metais buvo primtas sprendimas siekti procedūrinių teisių palaipsniui. Ir šiame kontekste mes pateikėme pasiūlymą 2009 metais Liepos mėnesį dėl vertimo žodžių raštų. Ir tai visiškai atitiko Europos žmogaus teisų konvencijos standartus. Tačiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai pasiūlymas nebuvo oficialiai patvirtintas dėrybose ir paseno tiesiog tapo neaktualus. Na ir tas veiksmų planas, stiprinant procedūrinės teisės, kurį patvirtino taryba 2009 metų pabaigoje, kviečia komisiją pasiūlyti teisės aktus dėl penkių priemonių, užtikrinant procedūrinės teisės palaipsniui. Ir komisija pateikė naują pasiūlymą pagal Lisabono sutartį dėl vertimo žodžių raštu, tą padarė 9 metų gruodžio mėnesį, remiantis ankstesnių mūsų pasiūlymų. Bet to padaryti negalėjome, nes tuo metu mes komisijoje tik tai galėjome na, atlikti besirūpinančiojo vaidmenį. Na ir kai galia, galiausiai nebuvo normalios komisijos, kai galiausiai kai komisijos sudėtis buvo patvirtinta, šiek tiek pasikeitė parametrai ir laikantis žmogaus teisų konvencijos, tos konvencijos nuostatos yra labai svarbios, ypatingai dabar rengiantis prisijungimui prie konvencijos, mes turime išvengti jokių, bet kokių problemų Strasbūrė ar kokių tai interpretavimo laisvių, dis, nuožiūros e, paliekamos valstybėms narėms, kas gali sukelti galimybę nesilaikyti tam tikrų straipsnių dėl teisės į sąžiningą teismą, kaip yra numatyta Europos žmogaus teisų konvencijoje. Pagrindinių teisų hartijoje taip pat yra, te, Hartija yra pirminės e, teisės aktas pagal Lisabono sutartį ir visi teisės aktai turi atitikti Hartijos nuostatoms. Kadangi komisarė Reding yra atsakinga už teisingumą ir pagrindinės teisės, būtent pirmąjį kartą ši tema turi savo atskirą portfelį. Uh, Taigi visiškai normalu, kad komisija pateikė pasiūlymą, kuriame bandoma užtikrinti aukščiausią įmanomą apsaugą Europos piliečiams vertimo žodžiu ir raštu atvejais baudžiamosiose bylose, pasirūpinant, kad mūsų pasiūlymas būtų primtinas ir Strasbūrui, ir Hartijos nuostatoms. Taigi teikdami pasiūlymą, mes komisijoje nurodėme, kad aukščiausi įmanomi reikalavimai turi būti užtikrinti atsižvelgiant į pagrindinius žmogaus teisų instrumentus egzistuojančius ES. Na ir šiuose diskusijose e, trys pagrindiniai dalykai yra labai svarbus, kurie buvo paminėti ir pranešėjos baroninės Latford, bet yra skirtumų. Antrajame mūsų pasiūlymo straipsnėje mes išplečiame vertimo žodžių laisvę susitinkant ir bendraujant klientui su advokatu. Ne tik tuo met, kai vyksta susitikimas, posėdis teisme. Taigi vertimo, teis, vertimo žodžių teisė yra išplečiama, įtraukiant susitikimus, privačius susitikimus su advokatu, kas yra labai svarbu, siekiant užtikrinti veiksmingą teisę į gynybą. Trečiajame pasiūlymo straipsnėje mes taipogi numatome pagrindinių dokumentų vertimą raštu. Tai pasakytina apie e, parodymus, sulaikymo orderį ir panašiai tam, kad nebūtų vien tik tai pasitelkiami vertimai žodžiu, kai yra pateikiami parodymai, pavyzdžiui, svarstant bylą. Ir pranešėja, mano manimu, šiek tiek laikosi kitokios nuomonės šiuo atveju kadangi siūlomame pakeitime netmetama galimybė išversti raštu apibendrinimus. Šeštame mūsų pasiūlymo paragrafe, trečiojo straipsnio, mes e, numatome galimybę atsisakyti vertimo ir tai yra įmanoma tik tuo met, kai yra teisininko, gaunama teisininko nuomonė prieš atsisakant tos teisės, kad pilietis aiškiai suprastų, ką reiškia atsisakyti vertimo, kokius padarinius tai gali turėti. Šie klausimai yra labai svarbus ir mums rūpi pasiūlymo turinys, kokybė, nuoseklumas, ambicija, aiškumas yra svarbiausi dalykai komisijai. Ir mūsų pasiūlymas yra aiškus, aiškiai yra išdėstomos teisės ir nėra jokios interpretavimo laisvės. Komisijos pasiūlyme yra užsibrėžiami ambicingi tikslai toje srityje, uh, kuris yra aktualus ir parlamentui, ir tikrai mūsų nestebina tai, kad komisijos pasiūlyme yra atspindima pakeitimų dvasia, tų pakeitimų, kuriuos pasiūlė pranešėja baronienė Latford. Greitis, veiksmingumas irgi yra labai svarbu. Komisija laukia aktyvaus bendradarbiavimo su parlamentu ir taryba, kaip e, bendrų teisės aktų priemėjų užtikrinant tokį tekstą, kuriame būtų įtvirtintos aukščiausios kokybės procedūrinės teisės, atsižvelgiant į žmogaus teisų konvenciją ir pagrindinių teisų hartiją. Norime surasti visiems tenkinantį sprendimą per bendro sprendimo prieimimo procedūrą šioje srityje, artimai bendradarbiaujant su parlamentu dėl abiejų šių pasiūlymų. Siekiame pažangos, siekiame rezultatų ir be jokios abejonės nenorime dėlsti norime dirbti su parlamentu ir taryba, jiems e, lyderiaujant, e, atsižvelgiant į puikų darbą, kurį atliko ir švedai, ir ispanai, tam, kad būtų galima, ko galima greičiau priimti direktyvą per pirmąjį svarstymą iki 10 metų birželio mėnesio, kaip yra numatyta darbų grafike, kurį siūlo pranešėja ir kaip ketinama ir pirmininkančios valstybės padaryti. Be to komisija jau rengia kitą priemonę numatytą veiksmų plane, tai yra pasiūlymas dėl klaus, teisės į informacijos gavimą. Tas pasiūlymas bus pateiktas vasarą. Lauksime parlamento, Libe komiteto paramos toliau rengiant tas priemonės ir siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą apsaugą piliečiams. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai.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 Tai yra 13 valstybių iniciatyva pagal 67 Lisabono sutarties straipsnį. Tai yra 2009 metų pasiūlymas. O taip pat tai yra tas dokumentas, dėl kurio ponė, kuriuo ponė Liutford rėmėsi rengdama savo pranešimo projektą. Kai gavome ponios Liutford pasiūlymą, komisija padarė komunikatą dėl e, teisės įvertimą žodžių ir aš tu norėčiau padėkoti ir pasidžiaugti dėl to komunikato, nes ten standartai numatyti yra žymiai aukštesni negu, kai, negu numatė 13 valstybių savo pareikštoje iniciatyvoje. Aš taip pat norėčiau nurodyti tai, ką sakė ponė Liutford. Bei nurodyti, ką sakė komisijos atstovas. Teisės yra išplečiamos, geriau gali bendrauti advokatai ir kaltinamieji, tačiau, kaip sakė valstybių narių atstovai, to, tai nepa, to nepakanka. E, reikia ir reikia turėti galimybę gauti konsultacijas ir iš teisės ekspertų dėl visų priklausančių teisių. Taigi reikalingas tam tikras tekstas, kuriuo būtų konsoliduojama visa procedūra ir kad būtų kaip galima labiau paremti e, kaltinamieji asmenys. Beje, remiu komisijos tekstą, kadangi čia standartai yra daug aukštesni, tačiau mane neramina numatyti, numat, numatyta darbo tvarkė šitam pasiūlymui mes turime nacionalinių parlamentų nuomonės, bet bei valstybių, kurios turi opt-in sąlygą nuomonės. Todėl norėčiau paprašyti komisijos pareikšti nuomonę dėl šitų dviejų e, problemų. Reikėtų oficialiai sutvarkyti tuos tekstus, tiek komisijos tekstą, tiek ir tekstą, kurį pateikė e, valstybės narės ir ties, kuriuo dirbame. Dėl valstybių narių pasiūlymo versti baudžiamosiuose bylose, žodžiu ir raštu. Manau, kad čia valstybių narių nuomonės yra be galo svarbios, nes tose nuomonėse atsispindi kokybė ir e, ekspertų kokybė bei e, m, išsilavinimas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad parlamentas turi pareikšti savo nuomonę ir tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime rasti e, šią linkmę einant e, gerą labai pusiausvyrą tarp institucijų. Ačiū, ponas Koelio. Ačiū. Visiškai pritariu poniai Liutford trim klausimais. Ir nepritariu dėl ketvirto. kokiais klausimais jai pritariu. Beje, norėčiau labai padėkoti jai e, už tokią e, nuoseklę poziciją, kuri atspindi ir mano principus. Pone Liutford pabrėžė, kaip svarbu piliečiams turėti teisę į gynybą. Dažnai kalbama apie laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, tačiau mums lengviau rasti sprendimus saugumo negu teisingumo srityje ir kiekviena iniciatyva, kuri stiprina piliečių teises teisingumo srityje, mums e, labai patraukliai atrodo. O ponia Liutford kaip tik tais ir pradėjo tokią kovą. Antras dalykas, dėl kurio mes pritarėme jai, yra procedūrinės teisės. Mm, jūs, aš, kolegos plenarinėme posėdėje diskutuojančio klausimu, visi pareiškėme, kad procedūrinės teisės neturi būti ribojamos tik tais vertimo raštų klausimais. Taigi mūsų požiūris į šį reikalą yra platesnis negu pateikiama dabartinėme pasiūlyme. Kitas punktas, kuriuo pritariu, trečias punktas, kuriuo pritariu poniai Liutford, yra valstybių narių e, siūlymų vertinimas. Jūs pasakėte, kad tas, tai yra, tas pasiūlymas yra nepakankamas ir aš tam pritariu. E, šiaip ar taip komisijos pasiūlymas yra tikrai daug geresnis negu valstybių narių pasiūlymas ir, ir štai e, ką ir norėjau pasakyti. Būtent tuos visus tris punktus išvardinau, e, kuriais pritariu pranešėjai, bet dėl ketvirto nepritariu. Dėl ketvirto, kuris yra e, procedūros aspektas Čia yra dvi iniciatyvos - valstybių narių iniciatyva ir komisijos iniciatyva. Tai ką mes galime padaryti ir ką mes privalome padaryti. Mes turime tas dvi iniciatyvas išlaikyti ir dirbti ties abiem jomis. Ar mes turime pagal reglamentą pasirinkti vieną iš tų pasiūlytų tekstų? Čia norėčiau, kad būtų didesnis aiškumas ir manyčiau, kad komisijos iniciatyvos atmesti negalėtumėm. Tikrai būtumėm uh, E, padarytumėm labai didžiulę klaidą, jeigu ignoruotumėm komisijos tekstą, kadangi tas tekstas yra žymiai geresnis negu tekstas, kurį pasiūlė valstybės narės. Jeigu galėčiau padaryti pasirinkimą aš, pasirinkčiau būtent komisijos tekstą. Kodėl? Dėl trijų priežasčių. Pirma, mes savo piliečiams pasiunčiame atitinkamą žinę. Mes norime sustiprinti E, procedūrų garantijas ir dėl to mes turime dirbti e, pagrindu to dokumento, kuris yra geresnis. Toliau e, dėrybos. Mes visi žinome, o pane Baronienė dar geriau žino už mus, nes labai sėkmingai dėrėjosi pastaruoju metu, taigi mes visi žinome, kad su komisija ir taryba yra paprasčiau dėrėtis tada, kai jų pozicija yra artimesnė mūsų pozicijai. Bet sunkiau geresnio rezultato pasiekti tada, kai nuo e, mūsų pozicijos jų pozicija nu, nutolsta ir kai remiamės tuo dirbdami. Trečias dalykas e, - institucijų bendradarbiavimas. Mums reikės, kad komisija šioje kovoje susijungtų su parlamentu. Ir mes žinome, kad čia komisijos E, dalyvavimo e, teisų aktų leidimo darbe e, prerogatyvos yra kitokios negu tada, kai iniciatyva nebūna išplaukusi iš, parla, iš komisijos pusės. Taigi aš nenorėčiau, kad būtų kaip nors kvestionuojamas kompetencijos komisijos teisės aktų leidimo srityje. Štai pirmininkė, dėl ko teikčiau didesnę, dėl, dėl ko teikčiau pirmenybę būtent komisijos pasiūlytam dokumentui. Ačiū. Ačiū, ponas Busutil. Simon. Simonai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti baronieniai Latford ir noriu patikinti ją, kad mes tikrai nemanome, kad ji. Jį nesugebėtų imtis keleto dokumentų ir noriu padėkoti jai už e, darbą nuveiktą rengiant šį sudėtingą dokumentą. Tačiau aš pritariu e, ankstesniems dviems kalbėtams dėl to, kaip reiktų eiti priekin. Reikėtų labai gerai apmastyti šią situaciją, nes tai yra pirmas toks incidentas, kuris gali tapti ši šis atvejis gali tapti precedentu. Na, me, mums patikti du vienas su kitu savotiškai konkuruojantis pasiūlymai, o mums reikia pasirinkti, kuriuo pagrindu dirbti ir eiti priekin. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, aš manau, jog mūsų prioritetas turėtų būti štai koks. Reikėtų išsiaiškinti, kokią geriausią žinę mes nusiųstume piliečiams. Sasvėmi šį pasiūlymą atsižvelgiant į jų teisės. Ir sakyčiau, kad komisijos, o ne tarybos pasiūlymas ir suformuluoja aiškiai šią žinę. Taigi visų pirma reikia labai kruopšiai apmastyti, kaip elgti šioje situacijoje, nes gali būti, kad ateityje tokios situacijos kartosis ir manau, kad tokioje situacijoje turėtumėme išsiaiškinti mūsų prioritetus ir išsiaiškinti, kas būtų geriausia, kas labiausiai rūpėtų piliečiams. Ir manau, kad baroninė Latford būtent tai ir daro, prioritetą teikia piliečių teimsims. Bet manau, kad esant šioms aplinkybėms yra visiškai aišku, jog komisijos pasiūlyme komisijos pasiūlymas užtikrina daugiau pridėtinės vertės nei tarybos pasiūlymas. Ir todėl tikrai manau, kad reikėtų panagrinėti komisijos pasiūlymą, kalbu apie jo turinį. Ir dar reikia išspręsti klausimą, kaip elgtis procedūrų kontekste. Neturiu aiškaus atsakymo, bet tikrai žinau, kad komisijos, kad pirmenybę atiduodu komisijos pasiūlymui. Ačiū. Senora Romero Lopes. Ačiū, ponas Robero Lopes. Ponas Robero Lopes. Kaip šešėlinė pranešėja. Kaip šešėlinė pranešėja E, rengdama pranešimą dėl šio pasiūlymo primti direktyvą, norėčiau e, pakalbėti apie komisijos pasiūlytą tekstą. Ir norėčiau pasidalinti mintimis e, po pono Koelio ir pono Bustilo pasisakymų. Manau, kad yra tokia padėtis. Ir aš tai tokia padėtis. Uh, šių pasiūlymų dėl direktyvų nagrinėjimą trumpam sustabdė Lisabono sutarties įsigaliojimas. Dirbant įprastinę tvarką mes jau būtume patvirtinę tą direktyvą, tačiau atsiradus naujoms aplinkybėms e, procedūra buvo sustabdyta. Ir tai yra visiškai nauja padėtis. Ir būtent tokią situaciją mums ir reikia spręsti. ir tai, kas įvyko, visiškai nenuverto, nenuvertina, nesumenkina komisijos darbo, kalbu apie valstybių narių pateiktą iniciatyvą. Komisijos pasiūlymas. Taip pat lieka ir iš tikrųjų ši padėtis yra ypatinga neturti precedento ir būtent taip ją ir turėtumėme traktuoti. Ir kaip komisijos atstovai, atstovė teisingai pasakė, kalbama apie procedūrinius saugiklius, kurie turėjo įsigalioti, kuomet patvirtinome teisės aktą dėl Europos arešto orderio. Ir net nežvelgiant į tai, kad komisijos pasiūlymų uh, užtikrinama geresnė apsauga, jeigu mes atmesime valstybių narių tekstą, o pasirinksime komisijos tekstą, tai tai tam tikrą prasme paralyžuos situaciją. O sprendimo reikia nedelsint, reikia dirbti veiksmingai, atsižvelgiant į tai, kad tie saugikliai, ap, ap, apsauginės nuostatos dar negalioja. Taigi turime dirbti, nagrinėdami pasiūlymą dėl atsakovo teisių ir galbūt pakeitimų pagalba galime patobulinti valstybių narių pasiūlymą ir įtraukti komisijos tekste pasiūlytus, e, pasiūlytas priemonės. Taigi mes bent jau galėtume sparčiai užbaigti darbą dėl šio dokumento, nes nuo 2004 jau nagrinėjame šį pasiūlymą. Komisija pateikė pasiūlymą 2004-aisiais. Tačiau dabar komisijos jau na, nebesaisto, kai ka, kelio gairių planas įgalėjo viską pateikti bendrame pasiūlyme. ir gali, galima buvo teikti pasiūlymą dėl procedūrinių teisų, tačiau situacija pasikeitė ir tas minėtas kelio gairių planas jų dabar mūsų nebesaisto. Nežiūrinti tai vis tiek buvo nuspręsta jo laikytis. Gerai, dar kartą noriu priminti, kad šią, šitokia situacija susidarė dėl Lisabono sutarties įsigaliojimo. Tai yra precedento neturinti situacija, su kuria dar nesame susidūrę. Tai todėl kreipiuosi į kolegas ir raginu juos palaikyti ponos Latvart pasiūlymą, kad galėtume nedelsiant sparčiai dirbti nagrėdami šį pasiūlymą, nes dar kitaip vėl viskas pateks į aklavietę ir ne, ne, neįtvirtinsime tų garantijų, tų nuostatų, kurias teikia komisija. Mes jau svarstėme tuos tris aspektus, kur, kuriais komisija siūlo e, patobulinti, užtikrinti platesnę apsaugą. Ir komisija labai aiškiai tai suformulavo ir aš tikrai džiaugiuosi, kad komisija šiek tiek pakoregavo savo poziciją ir tuo, kad tekstas e, tikrai yra geresnis. Tačiau atsižvelgiant į susidariusią padėtį, manau, kad mums reikia įti priekin. Ir jeigu mes jau siekiame ap, ap, užtikrinti procedūrinės teisės, kad žmonės tikrai būtų jaustųsi apsaugoti teismo proceso metu, turime palengvinti šį procesą ir užtikrinti, kad viskas vyktų sparčiai. Taigi, negalima atmesti valstybių narių pateiktos iniciatyvos, nes valstybės narės ją pateikė tam, kad na, kažkaip tai palengvintų situaciją, kad užtikrintų kažkokią tai pažangą. Nes tai nebuvo įmanoma padaryti reikalingų laiku. Manau, kad tie abu tekstai tikrai vienas kitą papildo ir jie yra tikrai abu priimtini. Ponas Brons. Ačiū pirmininkė. Be abejo, įtariamas ir kaltinamas asmuo turi, te, turi turėti teisę įvertimą žodžiu ir raštu. Ir tai vienas iš tų retų momentų, kuomet aš ir komiteto narių dauguma sutarėme. Galbūt dėl dėl to, kad asmuo persikėlė iš vienos valstybės į kitą ir tapo baudžiamos sistemos auka, jis gali atsidurti tokia situacijoje. Tačiau dažnai pamirštame masinės migracijos kaštus dažnai asmenys kita vertus yra be, prieš savo valią perkeliami į kitą valstybę dėl to, kad buvo išduotas Europos arešto orderis. Nepamirškime, kad kartais uh, paminamas valstybių suverenumas ir, ir, ir asmenys yra viena valstybė kitą išduoda žmonės, ne, neatsižvelgdama jų teisės. Tačiau kalbant apie tai, kas yra absoliučiai būtina, galbūt uh, galbūt reikėjo pirmą priimti sprendimą dėl teisų įvertimo raštų ir žodžių kaltinamajam, o tik po to pri, reikėjo tvirtinti sprendimą dėl Europos arešto orderio. Ir galbūt reikėtų um, atskirai užtikrinti atskirą valstybių narių pas, iniciatyvos galiojimą ir atskiroms rytims komisijos teikiamo pasiūlymo galiojimą. You, Ačiū, pana Argentinė. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad Hadi Hall, kuri yra žaliųjų šelnė pranešėja, netvyko, bet e, esu įsitikinusi, kad galiu kalbėti ir jos vardu. Ir pirmiausia pasveikinti ir pagerbti ponę Latford, atlikus sunkų darbą. Šis klausimas tikrai yra aktualus mūsų komitetui. Galime kalbėti apie sažiningumą, teisingumą, tačiau jeigu žmonės nesupranta, dėl ko yra teisiami, yra visai kita situacija. Dėl to mes labai pritarėme jūsų pasiūlymui ir nenorime pradėti ginčytis e, su komisija ir taryba, nes galiausiai proceso pabaigoje parlamentas turi pasiekti susitarimą su taryba. Taip pat pranešėja visiškai teisi, atsižvelgdama į komisijos pasiūlymo turinį. Taip pat nepamirškime, kad pasiūlymas yra testinis darbas po buvusio, buvusio pagrindų sprendimo projekto dėl minimalių standartų užtikrinimo procedūrinėse teisėse. Ta padarė bu, Batonlech, buvusi žalioji parlamentarė. Taip pat yra ir kitų iniciatyvų, kurios galėtų užbaigti e, tą procedūrinių teisų įtvirtinimo darbą. Ačiū, ponas Bos. Ačiū, aš turiu tokį esmingesnį klausimą ir norėčiau trumpai jį pristatyti. Norėčiau į pirmojo straipsnio trečiąjį paragrafą atsižvelgti. Ir norėčiau paprašyti daryti skirtumą tarp baudžiamųjų bylų ir nebaudžiamųjų bylų, nes aš manau, kad reikia aiškiau pakomentuoti taikymo srity. Na, o kalbant apie, pavyzdžiui, nusikaltimus dėl neteisingo automobilio uh, priparkavimo, tai nėra e, kažkokios tai baudžiamosios bylos ir nėra baudžiamas nusikaltimas. Esant tokiems e, nedėliams nusižengimams. Mes negalime taikyti e, tų pačių nuostatų ir vasario 28 dieną buvo svarstomi tie dalykai, tokie nedėli nusikaltimai negali būti svarstomi taip pat kaip stambus nusikaltimai ir valstybės narės turi būti už tai atsakingos. Taigi reikalingas teisinis aiškumas. Turime vengti biurokratijos, bandant svarstyti tuos nedėlius nusižengimus, nes e, tokiu atveju piliečiams reiks dvigubai sumokėti baudas ir jie labai apsidžiaugs, jeigu sužinos, kad Europos parlamentas netiesiogiai irgi prisidėjo prie to, kad baudos padvigubėtų. Jos turės padvigubėti dėl to, kad reikės daugiau biurokratijos, kurią reiks kažkaip finansuoti. Taigi tokie nedėli nusižengimai turi būti atskirti nuo baudžiamųjų nusikaltimų, kurie tikrai yra labai aktualūs ir rūpi mūsų piliečiams. Ačiū, ponas Tavarės. Presidente, bem, eu uh, sou o shadow deste, deste dossiê e já, já participei nos. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir jau dalyvavau pirmosiose dėrybose dar prieš Lisabono sutartį. Uh, sutinku su Sara Latford. Klausimas netrodo labai sudėtingas iš pirmo žvilgsnio. Bet techniniai, lingvistiniai klausimai, kas yra gimtoji kalba, pavyzdžiui, kuomet e, reikalingas tas e, vertimas į gimtąją kalbą ir panašiai. Kada vertimas yra pareikalautas, kada nereipa, ne, nepareikalautas, panašus techniniai dalykai yra gan sudėtingi, bet dėl turinio aš sutinku ir dėl bendro baroninės Latford požiūrio aš irgi sutinku. Na ir manau, klausimas, ar, ar pasirinkti tarybos ar komisijos tekstą yra svarbus, kaip sakė Karlos Koelio diskusijų pradžioje. Komisijos tekstas panašu yra geresnis. Tačiau man neramu, kad šiek tiek sulėtinsime darbus ir sprendimas nebus priimtas laiku, nes reiks dar grįžti keli žingsnius atgal, grįžti prie nacionalinių parlamentų. O laikas čia yra svarbus veiksnys. Juk kalba neina apie abstrakčias teisės, kalba eina apie labai konkrečias, aiškias teisės teisės, kurias reikia užtikrinti. Taigi aš manau, kad reikia tekstą patvirtinti kuo galima greičiau. Ir jeigu mūsų pranešėja mano, kad ji norėtų įtraukti komisijos geriausias idėjas į savo pranešimą, aš manau, kad e, sumanimas neblogas. Aš manau, kad toks požiūris būtų primtinas tikriausiai visiems. Sutinku su bendra analize būtent, kad komisija dabar įgauna naujas, naujus įgaliojimus pagrindinių teisų srityje, yra naujas komisaras atsakingas už pagrindinės teisės ir mes turime paremti komisiją šiuose darbuose ir norime matyti, bend, matyti bendrą procedūrinių teisų paketą ir vertimo žodžių raštu būtų viena iš tų teisių. Taigi pritariu pranešėjai. Ačiū. Pone Papa Nikolau, labai prašau neišsiplėsti, nes laiko turime nedaug. Turime baigti diskusijas, prašau. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti poniai Latford už visą atliktą darbą. Dabar dėl pačios procedūros. Aš visiškai pritarčiau poniai Diniskų ir visiems kitiems pasisakiusiesiems. Turime naują tekstą, dabar jau ir komisijos tekstą turime, tai turime maksimaliai pasinaudoti tuo, ką turime, bet nereikia gaišuoti laiko, labai svarbu to laiko neprarasti ir labai svarbu tiesiogiai apsaugoti žmonės, kurie turi reikalų su valdiškais namais. Dėl e, konsultavimosi su advokatais privataus konsultavimosi, kadangi aš su pats advokatas norėčiau užduoti klausimą pranešėjui. Man tikrai labai nemalonu būdavo kiekvieną kartą, kai susitinka advokatas ir įtariamasis, kad į vertimą žiūrime ne vienodai. Ir dabar, sakykime, jeigu vertėjas paskiriamas kiekvieną kartą, kai vyksta posėdis, kada tik tais koks vertėjas gali ateiti į tą posėdį, tai aš nežinau, ar turėtumėm numatyti kažkokios procedūros, kad visą laiką posėdžiuose verstų vienas ir tas pats vertėjas. Arba kad tas vertėjas būtų paskiriamas advokato. Štai tokią problematiką norėčiau iškelti. Ačiū. Dabar aš manau, galime jau vėl žodį suteikti Sarai Latford, pranešėjai ir jos maldauju pateikti pasiūlymą dėl procedūros, dėl laikų e, darbų grafiko. Būtent iki kada galima teikti pakeitimus, kad būtų galima pasiekti visiems primtiną sprendimą susitarimą. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėl esmės labai sveikinu kolegų paramą, nes tai rodo, kad mes sutarėme su komisija, kad ši priemonė turi būti ir primtina ir Strasbūrui, ir Hartijai. Nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta ir kas buvo sakoma pastarosius dešimt metų nuo pat Europos arešto orderio. Uh, patvirtinimo, mano manimu, tas Europos arešto orderis reikalingas su priedu. Orderis reikalingas, bet labai reikia ir priemonių tam, kad kokybė pagerėtų. Kalbu apie teisę į sąžiningą teismą, užtikrinamą atsakovams. Ir aš pati turiu mačiau atvejų, kai yra pagal Europos arešto orderį sulaikomas asmuo ir teisės dėja manęs netenkina tos teisės, kurios yra jam dabar suteikiamos. Sulaikytajam. Taigi ši priemonė ir šių priemonių sistema, jos reikėjo kur kas anksčiau, visi su tuo sutinkame. Dabar Pone Devarės, e, jo žodžiams pritariu ir aš noriu tiesiog įtraukti geriausias idėjas iš komisijos teksto. Ir kalbant apie esmę, kalbant apie tai, ko mes siekiame, kolegos, aš manau, pirmiausia, turime pasitikėti savimis, pasitikėti savo gebėjimais, dėrėtis su taryba. Daugelis mūsų turi nemažai patirties šioje srityje ir aš manau, kad mūsų patirtis nemenka, kai mes kovojame už savo pozicijas ir pasiekėme visai nemažai, kai deramės su taryba. Ir pripažįstu ir dėkoju pirmininkančiai valstybei, kad jie pripažįsta komisijos vaidmenį. Niekas nenori iš šių darbų išmesti komisijos. Joks parlamentaras to nenori. Ir aš tikrai nenoriu čia žaisti kokių tai žaidimų. Netgi jeigu procedūrinė prasme, prieš to aš dar grįšiu, mes lygs, lygtais dirbame valstybių narių teksto pagrindu. Iš esmės, mus įkvepia komisijos idėjos ir kitur pasiskolintos idėjos ir mūsų, aišku, siūlomi pakeitimai ir mes tikrai labai dėrėsimės mes nebandysime lengvai atsitraukti, nes yra daug skirtumo dirbti e, pagal tarybos pagrind, teksto pagrindą ir pritarti tam tekstui. Ir aš jau nekartą apie tai kalbėjau per pastarąsias savaitės. Mes nepritarsime 9 metų spalio 23 dienos tekstui. Tačiau dėl procedūros, žinoma, reiks su kolegomis dar apie tai padiskutuoti. Šiek tiek esu nusivylusi, kad nebuvau informuota apie tam tikrų kolegų nuomonę. Aš pateikiau nuomonę apie siūlomą procedūrą ir niekas neišteiškė savo nuomonės, neišsakė nepritarimo žodžių. Ir tai nėra naudinga, nėra naudinga, kad nieks anksčiau nepasisakė. Ir Aš susirūpinusi esu dėl to, kad yra užtrukęs procesas ir kad gali kilti dėl to įvairių komplikacijų. Komisijos tekstas reiškia, kad nacionaliniai parlamentai gauna uh, laiko svarstymams, reikia tą laiką iš naujo pradėti skaičiuoti ir jeigu mes pradėsime dirbti tik tai komisijos teksto pagrindu, valstybės narės e, gali pasirinkti opt-in variantą, reiškia pritarti, įsitraukti į tą procedūrą, ta procedūra turi iš naujo būti pradėta ir tai užtruks. Ir kai suteikiama antra galimybė dar kartą pasvarstyti, kartais Atsitinka nelaimingų atsitikimų ir priimami visiškai kitokie sprendimai ir aš labai džiaugčiausi, jeigu dabar kažkaip nacionalistiškai pas, pasakyčiau ir kovo 8 dieną Teisingumo sekretorius Džekas Stro Junktinėje karalystėje pasirašė Junktinės karalystės opt-in priemonę. Ir man tai buvo didžiulis prizas, nes eilę metų Junktinė karalystė priešinosi pagrindų sprendimui. Taigi yra tas ryškus pasikeitimas. Atsiprašau, kad ties susikoncentravau ties šiuo klausimu. Bet kalba eina ne vien tik tai apie Junktinę karalystę ir kitų nacionalinių parlamentų gali atsirasti, kurie, na, sako, nepamastėme apie vieną ar kitą elementą, dabar gal tai pakeis mūsų nuomonę. Taigi negali būti jokių garantijų, kad mes iki birželio mėnesio susitarsime dėl šios priemonės. Jeigu procedūrinė prasme dirbsime komisijos teksto pagrindu. Na tik tai dar kartą pakartosiu. Tai nereiškia, kad ignoruojame komisijos tekstą. Komisijos tekstas gali būti nepaprastai naudingas, sustiprinant tą teksto stuburą ir aš žvelgiu į tarybą valstybių narių atstovus pavyzdžiui, dėl žodinių apibendrinimų. Mano pasiūlyme, kuris netitiko tarybos pasiūlymui, kalbama apie griežtus saugiklius, leidžiant žodinius apibendrinimus esant išskirtinėms aplinkybėms, kai yra apeliacija ir panašiai. Galbūt komisija privers mus permastyti tas mintis, Ir ponas Busutil teigia, kad galime sukurti precedentą, jeigu dirbsim valstybių narių teksto pagrindu. Aš manau, kad tai yra vienkartinis atvejis, tikrai, nes situacija gan keista, turime dirbti pragmatiškai, nes nes komisija išgyveno tą perinamąjį laikotarpį. Ir paprastai Europos parlamentas priima komisijos pasiūlymą ir jokių ten nekelia problemų. Jau nekartą tai sakiau. Atsiprašau, kad minėjau konkrečius labai specifinius dalykus, kas sakė panas papatimukoliu. Jų nuomonės noriu atsižvelgti. Man reikės dar daugiau pakalbėti su kolegomis ir pasiūlyti tokį sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems, bet galiu Jūs patikinti, kad komisijos tekstas jokių būdų nebus ignoruojamas. Ir aišku, turime jį paminėti savo pranešime, teisėkuros rezoliucijoje bent jau. Ir esu įsitikinusi, kad daug elementų iš komisijos teksto kažkaip suras kelią į e, galutinį tekstą. Nes na, iš principo kalbama apie techninės procedūras. Viena vertus, tai nėra taip jau svarbu, bet kita vertus tai yra svarbu dėl to, kad tai turės poveikį nacionaliniams parlamentams, jų optin sprendimui, prisijungimo sprendimui. Ir tikrai po to, kad netektų apgailę stauti dėl galimų komplikacijų šioje srityje, Na ir tikiuosi, kad sprendimas bus priimtas, nes na, galiausiai visi galime siūlyti pakeitimus, įtraukiant komisijos teksto elementus. Jeigu jiems labai patinka komisijos teksto formuluotės, gali taip ir atsitikti, nors nebūtinai. Ir aš pati apie tai pamastysiu. Bet tikiuosi, kad galėsime išspręsti įvairius klausimus tolesnėse diskusijose ir žengti tolesnį žingsnį jau birželio, e, balandžio 7 dieną, visiškai pripažįstant ir komisijos vaidmenį, ir vicepirmininkės Reding lyderystės vaidmenį, kuri tikrai bus labai aktyvi pagrindinių teisų srityje, aš tikiuosi. To mes iš jos e, tikrai tikimės, iš ponios Reding, iš jos asmenybės. You, that... Ačiū. Mes tikrai esame dėkingi už tokį subalansuotą pasiūlymą, kurį ką tik tai suformulavote. Įvyko intensyvios diskusijos, jų metu buvo išsakyta įvairiausių nuomonių dėl to, kas aktualu šiame pasiūlyme, bet kaip aš suprantu jūsų pasiūlymą, šis klausimas pasirodys mūsų darbo tvarkėje per kitą mūsų komiteto posėdį balandžio 7 dieną. Ir tai mums suteiks laiko apibendrinti visas ir suderinti visas pozicijas, be abejo aktyviai dalyvaujant pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Mačiau, kad komisijos atstovai kėlė ranką tačiau mes atsiliekame nuo darbo tvarkės, todėl prašau jūsų pa, pasilikti, nedarbiauti tolesnėse mūsų diskusijose, o kitą kartą klausimą svarstysime balandžio 7, jeigu jums tai primtina, ne, neprimtina. Norite dar kartą tą klausimą aptarti? Ačiū pirmininkė, nenoriu nieko pradėti, bet tik tai išsakyti vieną pastebėjimą. Suprantu, kad trūksta laiko. Manau, kad na, neiškyla dilema, kurį pasiūlymą pasirinkti komisijos ar valstybių narių. Aš suprantu, kad situacija yra sudėtinga ir aš esu dėkinga už ponios Latford žodžius, bet kaip buvo pasakyta, jeigu ieškome įkvėpimo komisijos pasiūlyme, tai atsižvelgiant į tai, kiek jau darbo investuota į šį pasiūlymą, galima būtų parengti vieną pranešimą, kuris apimtų ir komisijos pasiūlymą, ir valstybių narių iniciatyvą. Nes kai kurie parlamento nariai kalbėjo apie nacionalinius parlamentus, taip pat, tačiau mes tiesiog uh, par, pritaikėme. Pag pakoregavome savo pasiūlymą atsižvelgdami Lisabonos sutartį. Taigi, jeigu būtų galima iš tų dviejų pasiūlymų padaryti vieną, būtų tikrai gerai iš tarp institucinio požiūrio taško ir taip pat valstybių narių iniciatyvos tikrai tuo neapsiribos ir tikrai tai neturėtų kažkaip tai e, mūsų vėlinti, stabdyti mūsų darbo. Mums tiesiog reikėtų atlikti palyginamą į darbą, derinant abu tekstus. Ačiū. Bijau, kad dėja jūs iš naujo pradėjote diskusiją ir aš prašau jūsų jau pereiti prie išvadų, pritarti joms, jūs pasiūlė ponė Latvart. Norite dar kartą kažką pasakyti? To, to, to keep... Labai prašau, nepamiršti, kad mes turime kitų punktų darbo tvarkėje. Noriu pasakyti, kad mano išvados yra kitokios nei komisijos ir aš manau, kad komitetas pritars mano pasiūlymų ir mano išvadoms, o ne komisijos, nes su visa pagarba komisija yra. Nu, nu, noriu pasakyti komisijai, kad mes nekalbame apie dviejų tekstų suderinimą, sulėjimą. Mes formaliai savo darbe remiamės valstybių narių iniciatyvą ir pasiūlymą, bet e, semiamės iškvėpimo iš komisijos teksto turinio prasme iš tikrųjų kalbame apie du skirtingus būdus nagrinėti šį pasiūlymą, du skirtingus kelius priekin. Ir kolegams aš jau tai paaiškinau, nes komplikacijos ir vėlavimai, kuriuos sukeltų tų dviejų tekstų suleimas į vieną, tikrai sukeltų problemų kai kurių valstybių sostinėse, kai kuriuose didesnių nei kitose. Ir kaip komisija manau, kad tai tikrai aiškumo neįneš, neįneštų. Ir aš kreipiuosi į komitetą ir prašau labai palaikyti tai, e, ką aš išdėšiau anksčiau. That... Iš tiesų jūs suformulavote pasiūlymą, kuriam pritarė Libe komiteto narių dauguma. Ir tai reiškia, kad mes sutarėme įtraukti šį klausimą į kitą mūsų komiteto posėdį balandžio 7 dieną. Ar mes sutarėme dėl to? Ačiū. Ir tuomet periname prie 13 darbo tvarkės punkto pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo dėl išorinių jūrų sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą koordinuojame Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros papildomas Šengeno sienų kodeksas. Ir prašau tylos, sako pirmininkas. Taigi pername prie kito darbo tvarkės punkto ir prašau visų prašau e, tų, kurie yra salėje, susitelkti į darbo atvarkę. Ir kolegos, mes dirbame atsižvelgdami į paskutinę e, mūsų komiteto posėdėje kovo ketvirtą dieną E, nustatytus terminus ir reikia išsiaiškinti, ar mes norime atmesti pasiūlymo projektą. Reikėjo išsiaiškinti, ar mes norime atmesti pasiūlymo projekto ir keturių politinių frakcijų e, koordinatoriai pareiškė, kad jie nori pasipriešinti tam pasiūlymui. Pranešimo autorius Michael Cashman uh, ketvir, kovo ketvirtos dienos posėdėje pranešė, kad jis rekomenduos nesipriešinti, tai yra palaikyti tą pasiūlymo projektą. Taigi siūlau toliau dirbti štai kaip. Visų pirma, reikia pasiklausyti Libė komiteto narių. Reikės pasiklausyti narių, ar jie palaiko pranešimo autorių. Toliau, jei pranešimo, auto, pranešimo autoriaus rekomendacijoms nebus pritarta, tai reikės e, antro balsavimo dėl rezoliucijos projektų, kuriuo Libe komitetas rekomenduos plenariniam posėdžiui balsuoti prieš šio, e, šios priemonės projektą. Ir reikės paaiškinti, ten bus išdėstytos pagrindinės mūsų pasipriešinimo priežastis. E, ir tekstas tekstą sekretariatas pateikė ir jame atsižvelgta jau išvykusius debatus. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad e, plenariniam posėdžiui rezoliucija bus teikiama 2010 m. kovo 24-25 dienomis kad būtų laikomasi terminų, nes šios rezoliucijos galiojimas baigėsi 2010 m. balandžio 7 d. Taigi, pirmiausia, išklausykime pranešimo autorius pono Kešmino. Um, Ačiū pirmininkė. Norėčiau tylos paprašyti, nes kaip ir visos kitos priemonės, kurių, kurias varto šis komitetas, šioji taip pat yra labai svarbi. Ir norėčiau, kad būtų padarytos išvados remiantis faktais Parlamentas atsiduria labai sudėtingoje situacijoje ir mums nepagelbsti tai, kad dviejus metus taryboje vyksta diskusijos ir sudėtinga išspręsti susidariusią padėtį. Parlamento teisininkų išvados Ačiū teisininkus labai gerbiu. Nuomonėje teigiama, kad priemonės viršyje 12 straipsnio taikymo srity, 12 straipsnio penktos dalies srity, kalbu apie Šengeno sienų kodeksą, kalbant apie stebėseną apskritai, tai yra labai bendra nuomonė. Taigi teisininkai mano, kad mes neturėtumėme tvirtinti šio teksto, kadangi tai viršė įgaliojimus. Cecilija Malstrom atsiuntė laišką ir ten pateikiama jau kitokia nuomonė. Dėl to mums dabar yra pateiktos dvi skirtingos prieštaraujančios teisininkų išvados. Na ir mes bandome šiuo sprendimu, ir norėčiau, kad tas sprendimas būtų patvirtintas, kad jam nebūtų prieštaraujama. Taigi šiuo sprendimu mes bandome įvesti tam tikro aiškumo taptų prievolių, kurios tenka valstybėms narėms, ne tik dėl priežiūros, bet ir pasiklausimų bei gelbėjimų bei kratos. Na, atvirai kalbant, mes nenorime, kad būtų pakartotas pakartota situacija praeitais metais, kai dvi valstybės narės atsisakė gelbėti žmonės iš Viduržėmio jūros regiono, nes nenorėjo susidurti su migracijos, nelegalios migracijos ar galimo prieglopšio prašymo problemomis. Taigi sprendime tiesiog yra numatoma tarptautinė konvencija, kuri yra integruojama į bendrijos akį, tokiu būdu pasirūpinant, kad būtų laikomasi tos konvencijos per Teisingumo teismą. Situacija ir pozicija mūsų yra sudėtinga, kadangi mes reikalavome tokių priemonių parlamente ir dar kartą parlamente pareikalavome šių priemonių ir pareikalavome sausio mėnesį. Iš principo jos atsispindi priedo antrojoje dalyje, kur kalbama apie valstybių narių prievolės, kurias turi vykdyti valstybės narės pagal tarptautinės konvencijas ir jungtinių tautų teisę, e, jūrų teisę. Tačiau kol kas e, Teisingumo teismas neprižiūri tų teisės aktų įgyvendinimo. Ir kai bus primtas sprendimas, Teisingumo teismas bus įtrauktas į procedūrą. Dėl to teisinė prievolė atlikti kratas ieškoti, ieškojimo ir gelbėjimo darbus e, tampa prievolė, kurios negali nusikratyti nei viena valstybė narė. Tačiau kyla moralinė dilema. Ar tarybai ir komisijai pasakysime, kad teisinis pagrindas neteisingas, atsimkite jį. Manau, kad galime tą padaryti, tačiau kažin ar bus mums pateiktas naujas pasiūlymas iš komisijos. Tai yra nauja komisija, uh, jai pačiai reiks diskutuoti tarpusavyje ir parengti tą naująjį pasiūlymą. Nemanau, kad tas naujas pasiūlymas bus mums pateiktas ir kad e, nebus susitarta su taryba parlamentu pagal teisėkros procedūrą, tam, kad būtų išspręstos problemos, kurios vėlgi gali iškilti jau šią vasarą. Taigi dėl to, kad aplinkybės yra išskirtinės, nebandant sukurti precedento, nes na, nepamirškime, kad precedentas sukūriamas tik tuo met, jeigu parlamentas mano, kad tai, ką mes darome, yra precedentas. Taigi atidėkime tą klausimą į šoną ir jeigu mes pritarsime, tuo met mes galime paaiškinti, kodėl mes pritarėme ir mes manome, kad taryba ir komisija privalo kuo galima greičiau, skubiai pateikti pasiūlymą dėl tų priemonių pagal teisėkros procedūrą. Jeigu, ar tai būtų Šengeno sienų kodekso peržiūra, ar Frontexo kažkoks tai dokumentas, parlamentas e, palieka atviras visas savo teisinės galimybės ir jomis gali prireikus pasinaudoti. Taigi, perfrazuosiu baronienę Latford. Mums reikalingas žodinis apibendrinimas. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Diskutavome ir frakcijoje šiuo klausimu. Ir tikrai yra labai sudėtinga situacija. Tikiuosi, kad politinė frakcija man pritars ir galėsime išspręsti šią situaciją, pasitelkdami ir protą, ir jausmus, kad galiausiai būtų priimtas politinis sprendimas ir išspręsta ši moralinė dilema nes tikrai yra tokių, kurie mano, jog e, tokia kišimosi priemonė užkirs kelią galimybei prašyti prieglopščio. Nemanau, kad tokia priemonė gali būti taip panaudota, bet yra susirūpinusių, kad taip gali nutikti. Ir pabaigai pasakysiu, kad Na, aš tikrai pasikliauju komiteto iš, išmintimi ir pripažįstu, ponė pirmininkė, kad visos nuomonės išsakytos čia ir balsuojant yra galiojančios ir paremtos principais. Dėkoju. Ačiū, ponė Kešmenai, išklausykime dabar trumpai pirmininkančios valstybės ir komisijos atstovo. Prašau, Urgos. Gracias, señor presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Į šį komitetą susirenkame jau trečią kartą ir kalbame trečią kartą e, apie tai, koks pateiktas buvo pasiūlymas. Manau, kad jūs visi puikiai žinote šį klausimą, tačiau Norėčiau Jums paaiškinti, dėl ko taryba nusprendė pasirinkti tokią, tokį teisinį pagrindą. Mes tai pas, pasirinkome dėl to, kad e, pas, sienų kodekse yra labai aiškiai atskirta priemonės susijusios su sienų priežiūra. Aštuonioliktame straipsnėje ir tas stebėjimas, tas patikrinimas tam tikrose punktuose, kur siena yra kirtama. Taigi priežiūra skirtinga ir e, skirtingi tikslai, kurių siekiama. Todėl ir kodekse skirtingai viskas yra sureguliuota, numatytos skirtingos pasiekmes. Norėčiau priminti, kad e, kartu su e, taryba priiminėjome tą kodeksą, buvo bendra sprendimų prieimimo procedūra, yra numatyta žodžiu kai kurie principai ir pasakyta, kad galima e, remiantis kometologijos principų numatyti kai kuriuos standartus. Ta ir siūlė komisija. Aišku, su kai kuriais pa, pa, pa, pakeitimais, kuriuos būtent padarė taryba. Taigi, mūsų požiūriu, visiškai gera ir visiškai pateisinama yra teisinė bazė, teisinis pagrindas. Norėčiau Jums priminti, kad čia keliamas klausimas mūsų požiūriu yra be galo sudėtingas. Techninių požiūrių labai daug diskutavo es, e, ekspertai e, ir pasienio reikalų komitete ir, ir kitur. Šiaip mes visai patenkinti tą teisinių pagrindų, nes pirmą kartą e, šis klausimas yra pateiktas reglamentuoti e, ES mastu Frontexas, norėčiau priminti, e, vedė kai kurias, vykdė kai kurias operacijas, bet šiaip yra numatytas teisinis pagrindas ir jeigu kartais kiltų kokiu nors problemu, tai tuomet iš komisijos pusės galėtumėm paskel, pradėti pažydimo procedūrą ir leisti parlamentui aktyviau kontroliuoti. Frontexo atstovas dažnai ateina į jūsų komitetą, jis dažnai ateina į tarybą, taigi jo ir galėsime paklausti, kodėl kyla tokia ar kitokia problema. Ar dėl to, kad netaikoma tam tikras teisės aktas, ar dėl to, kad neteisingi teisės aktai ES. Būtent tokius klausimus galime užduoti Frontexo direktoriui. Ir tuo požiūriu mes manome, kad šitas sprendimas duoda labai neblogos pridedamosios vertės, kuri gali būti suteikta Frontexo operacijoms. Jeigu parlamento sprendimas bus atmestas arba blokuojamas arba nepriimtas, tai tada tarp institucijų kils nesutarimų. Aišku, tikrai nesu, nebus dramatiška situacija, kadangi e, ir anksčiau praeitie ir ateityje dar matysime tų nesutarimų, e, taigi nereikia dramatizuoti, tačiau norėčiau priminti keletą praktinių dalykų. Tokiu atveju įsipareigojimas, e, tokiu atveju tikrai nebus greit, greitas prieimimas priimtas, kadangi yra tam tikros procedūros, kurių reikia laikytis kiekvienoje iš trijų institucijų ir jos visos užima labai nemažai laiko. Taigi bus tikrai labai nepaprasta tą susitarimą pasiekti. Aš čia visiškai nenorėčiau minėti tarybos, komisijos, parlamento, bet vis tik tais taryboje nebuvo pasiekta vieningo požiūrio. Ir jeigu pradės diskutuoti ministrai, tai tada mm, kas bus, ar komisija pateiks tokį patį tekstą, kaip pateikė, ar kokį nors kitokį. Tačiau visiškai įmanomas dalykas, kad ministrai pradės diskusijas. Ir tada tai labai atsispindės teisės aktų prieimimo procese. Na, nesakau, kad nebus įmanoma susitarimo pasiekti, tačiau jį pasiekti tikrai bus nelengva. Šiaip ar taip, sprendimas naudingas, visi mes tą žinome ir rekomenduojame tą pasiūlymą priimti. Mes, aišku, nesiūlome kažkokio stebuklingo sprendimo, kur, kuriuo išspręstume visas problemas. Tačiau vis tik tais bendryjų lygmenių šioje srityje darome pirmą žingsnį ir tikrai manau, kad kažkokia prasme mūsų poreikiai bus atspindėti, na gal ir ne visi. Aišku, reikia imtis tam tikrų atsargumo priemonių, yra mm, sprendimas, tarybos sprendimas priimtas, pagal kurį Frontexas turėtų informuoti apie sprendimo taikymą ir apie tai, jeigu kiltų kažkokiu rimtesnių problemų. Būtent taip juk yra ir daroma, yra tam nustatyta netgi tam tikri terminai. Taigi tų atsargumo priemonių imtis reikia ir jų imamas. Ir kai e, ateis Frontexo direktorius į parlamentą arba į tarybą, visuomet jo bus galima paklausti, kas buvo, kas įvyko, kokių priemonių buvo imtas ir panašiai. Kartoju, tai nėra kažkokia stebuklinga išeitis, tačiau mes manome, kad Frontexo jūrų e, operacijos patobulės prieimus šį sprendimą. Dabar išklausysime komisijos atstovų, bet visų pirma norėčiau pasakyti štai, ką visiems Libe komiteto nariams mes balsuosime vėliau ir noriu pasiklausti, ar visi nariai turi elektroninės balsavimo korteles. Balsuosime rankomis. Toliau komisijos atstovai, prašau. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Rem, remiantis komisarės Malstrom komitetui atsiustų laiškų, norėčiau pasakyti štai ką. Visų pirma, dėl teisinių aspektų komisija yra įsitikinusi, jog teisinis pagrindas ir formaliai pasirinkta priemonė yra teisinga. Komisija praleido tikrai daug, skiria daug laiko teisinių klausimų svarstymui taryboje keletas valstybių narių teigia, kad ES ne, iš viso neturi kompetencijų šioje srityje. Tai yra, kad ES nenumatyta uh, kompetencija gelbėti migrantus, kurie bando pasiekti Europą, Europos žemyną. Gaila, kad svarstant šį pasiūlymą, tiek daug dėmesio buvo skirta teisiniams aspektams, o ne politinėms klausimams. Tai yra tam, kad ES, ES būtina nu, nustatyti taisyklės, bandant įveikti migracijos iššūkį, sprendžiant, ką daryti su žmonėmis, kurie atsiranda prie mūsų sienų. Vienintelė kompetitinga institucija, kuri gali spręsti tuos teisinius klausimus, yra Europos teisingumo teismas Ir tik tai Europos teisingumo teismas gali pasakyti, ar teisingai pasirinktas juridinis pagrindas ar ne. Toliau apie turinį. Pranešėjas jau labai, patikė labai gerą pavyzdį dėl gelbėjimo ir e, paieškos operacijų. Toliau, asmenų nesugražinimo į valstybės principas. E, Komisijos vardu noriu pasakyti štai, ką mes argumentuojame, kad jau šiandien remiantis Šengeno kodeksu, pagrindinių teisų hartyje, tas E, principas taikytinas atviroje jūroje. Tačiau tai yra tik aiškinimas, kur, kurį galima, kurio galima abejoti. Daugybė valstybių narių ir organizacijų mano, kad taip nėra. Šis sprendimas, kurį šiandien svarstome, išspręstų tuos dviprasmiškumus visiems laikams. Ir reiktų aiškiai nustatyti, kad tas principas taikomas ir reikėtų tik tai nustatyti, kada jisai praktiškai, kaip jis taikomas praktiškai. Toliau, Frontex reglamentas Kaip žinote, komisija pateikė pasiūlymą tuo klausimu prieš keletą savaičių ir pasiū, į tą pasiūlymą mes įtraukėme kiek įmanoma, kiek mes galėjome ir, ir įtraukėme visas nuostatas, kad stiprintume pagrindinių teisių hartijos aspekto Frontex agentūros darbe. Tačiau reglamente kalbama apie, apie agentūros darbą ir jos atsakomybę. O šiandien svarstume pasiūlyme, kuriame išdėstos valstybių narių pareigos susijusios su tarptautinė teisė ir ES teisė. Ir jame yra aptarta, kaip tos pareigos ir, ir, ir prievalės turėtų būti įgyvendintos praktiškai. Ir šie du dokumentai vienas kitą papildo ir yra absoliučiai būtini. Taip pat visiškai pritariu pranešėjo mintims dėl, pavyzdžiui, numatytų 2010 metais operacijų. Uh, Komisijos vardu galiu pasakyti, kad mus tikrai neramintų, jei uh, operacijas 2010-aisiais vykdytų Frontex agentūra palei pietinės sienas ir dėl asmenų, kuriuos tai liestų. Kalbu apie atskirus migrantus, kurie bando patekti į Europą dažnai sudėtingomis ir tragiškomis aplinkybėmis. Taigi reikia nepamiršti jų teisų apsaugos. Bei taip pat valstybių narių, dėl valstybių narių noro E, siekio dalyvauti Frontex operacijose 2010 metais. Komisija yra daug kartų akcentavusi, jog tokio sprendimo egzistavimas ir yra e, testinio dalyvavimo Frontex operacijose būtina sąlyga. Tai yra, reikia ne tik nes jeigu jo nebūtų, ne tik sumažėtų asmenų teisų apsauga, bet taip pat ir būtų sudėtinga spręsti, ką daryti su žmonėmis, kurie migruoja į Europą jūrą. Taip pat komisijos vardu noriu pasakyti, kad jeigu ir toliau tos taisyklės nebus patvirtintos, tai politinė atsakomybė už tai tektų komisijai. Ir aš noriu paraginti komitetą netmesti šio uh, sprendimo projekto. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Dabar diskusijų laikas. Dženin Hanis Plaščert. Ačiū. Čia kalbam apie 2010 metų operacijas, apie mūsų atsakomybę. Ir kuo daugiau kalbame, tuo labiau jaučiuosi bjauriai. Jau praeitie turėjome tam tikrų operacijų ir tada valstybės narės nematė jokių problemų toms operacijoms tęsti. Taip kad čia yra, labai, čia yra emocijų klausimas ir tikrai nereikėtų jos kaloti. Aš e, sutinku su pranešė, kad reikia gairių. Tačiau reikėtų nepamiršti, kokia yra realybė. Mes kalbame apie tai, kokios jos yra reikalingos ir galingos, e, bet antras Antra dalis nėra privaloma ir gali būti kažkokiu tai kažkokios į e, tai gali duoti tam tikrą įtaką ir norėčiau išsiaiškinti visus to neprivalomumo aspektus. Tos gairės turi pasirodyti. Aš jau sakiau e, dar vieną dalyką, kad man e, kyla bejonių dėl jų reikalingumo. Reikėtų pasižiūrėti, kokia procedūra buvo rentasi. Nes čia šita nuomonė yra pateikta iš teisės tarnybos pusės ir tikrai negalima e, paimti ir atidėti. Tiesiog gal reikėtų pasižiūrėti, kokia, kuri iš teisės tarnybų šiuo atveju teisi, kodėl reikia pragmatiškai tą reikalą žiūrėti, kodėl uh, visų trijų institucijų teisės tarnybos negalėtų susitikti, nes bent jau iš tarybos pusės tikrai negavome jokio formalaus paaiškinimo iš teisės tarnybos pusės. Būtent apie tai mes nekėjome su įvairiomis valstybėmis narėmis ir jie, jos nesipriešino, kad tos gairės būtų įtrauktos į Frontexų reglamentą. Tai kodėlgi tos teisės tarnybos negalėtų susitikti visų trijų institucijų ir pasišnekėti, nuspręsti, priimti kažkokį tai sprendimą. Kodėlgi e, na ką, kas dabar bus, dabar susitarsim ir kas tada. Mes kaip Alde frakcija, mes Alde frakcija šiandieną nepa, nepritarsime šiandien mums pateikiamo pasiūlymo. Mūsuose diskusija dar vyksta, prieš plenarinį dar labai diskutuojame, aišku, diskutuojame labai aktyviai. Ir tikrai nereikėtų šioje vietoje e, vadovautis emocijomis, nes tikrai labai atvirai pasakysiu, kad taryba ir kom... E, tikrai neturėtų šitos e, emocijų vadinamosios kortos naudotis. naudoti. Ponas Ramila. Ačiū. Puikiai suprantu, kas čia turima galvoje, kokios priežastys ir visiškai suprantu mm, pono Kašmano moralinį susirūpinimą. E, diskutuoti sunku. Mes žinome, kad ši diskusija yra ir politinė, ir moralinė, ir juridinė. Tačiau mūsų požiūriu morališkai būtina susijęti šitą diskusiją su kitomis diskusijomis, kurios vyko panašiai. Ir mano požiūriu, požiūriu labai svarbu atkreipti dėmesį ir atsižvelgti į teisinę nuomonę. Bet kokiu atveju politinė vizija turi būti tokia, kokia yra, kitaip tariant, mūsų nuomonė, gairės parlamento kompetencijos kažkokio apibrieštų klausimų. E, visa tai yra apibriešta ir jeigu to nesilaikysime, tai tada silpnysime savo pozicijas kitose diskusijose, būsimosiose diskusijose. Kai ponas Kašmanas kalbėjo apie precedentus, net jeigu sakome, kad čia nėra precedento, tai jisai tokiu taps precedentas atsiras ir tada jau bus labai sunku bus išsisukti nuo to, sakant, kad tai nėra precedentas. Komisijai pritarčiau, kad tai yra politinė procedūra, mes šiandien diskutuojame ne vien apie e, grinai procedūrinius elementus, tačiau diskutuojant apie procedūrą leidžiamės į politinės diskusijas. Jeigu nukrypsime nuo klausimo esmės, tai juk yra ir kitų klausimo aspektų, kuriuos minėjo Žanin. Būtent tie privalomi aspektai būtų tokio teisės akto privalomas pobūdis. Kitaip diskutuotumėm aišku, negu tai iš tikrųjų būtų privaloma, tačiau čia taip nėra. Ir mes keliame klausimą, bent jau mūsų frakcijoje keliame klausimą, kas iš tiesų konkrečiai praktikoje pasikeis prieimus tokius standartus. Nes juk Būtent valstybės narios, narės turi pademonstruoti gerą valią ir laikytis tų nuostatų. Viskas yra reglamentuota tarptautiniu mastu ir mes taip pat labai abejojame, ar tokį teisės aktą priimti yra tikslinga ir ar toks teisės aktas pakeis susiklošiusią ir dabar esamą situaciją ar valstybės narės norės laikytis ir panašiai. Kovo mėnesį mes diskutuojame apie Frontex rezu, e, reglamentą. Man atrodo, kad turėtumėm tą daryti gerai ir tikslingai. Man nelabai neramina tas Europos parlamente pasigirstantis šantažas kai sakoma dabar jau jeigu balsuosit neigiamai, tai viską užblokuosit. Žinote, apie šitos dalykus kalbame jau nuo 2006 metų. Ir per visą tą laiką mums taip ir nepavyko nusistatyti mūsų pačių pageidaujamų taisyklių. Kažkoks bėgimas prieš laiką. Parlamentas yra, parlamentui yra daromas spaudimas, kad jisai e, įsikištų. Morališkai labai sunku diskutuoti tokiais klausimais. O procedūra, kurios norime, turi būti kaip galima korektiškesnė. Tad į turinį žiūrime labai entuziastingai, bet į pačią dvasę žiūrime neigiamai ir todėl mes atmetame čia siūlomą tekstą. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Aš turiu užimti poziciją tam tikrą ir paaiškinti, kokioje esu situacijoje. Kaip daugelis iš jūsų žino, aš esu labai susijęs su Frontexu, todėl pasakysiu iš pat pradžių, kad balsuosiu taip, kaip nuspręs mano frakcija. Aš labai palankiai žiūriu į parlamento teisinį pranešimą. Kodėl? Ogi todėl, kad aš labai atidžiai viską perskaičiau. Labai atidžiai perskaičiau 12 Šengeno e, sienų kodekso straipsnį. Visas tas pastraipas labai atidžiai perskaičiau. Taip pat labai atidžiai perskaičiau priedus. Ponios Melstrom papildymus ir parlamento e, visus dokumentus. Ir norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į kai kurius dalykus. Norėčiau pasakyti, kad čia kertasi e, kompetencijos ir visa tai yra atspindėta 12 straipsnio ketvirtojoje dalyje, paskui penktojoje dalyje, pagal kurią taryba gali teikti pasiūlymus pagal komitologijos procedūrą. Tačiau kodėl aš galutinai linkstu prie tos pozicijos, kurią išsako mūsų frakcija ir ginu parlamento e, teisės tarybos, tarnybos nuomonę, ogi dėl to, kad komisaras sako, kai kalbame apie techninės priemonės, iš vienos pusės, bet iš kitos pusės jisai sako, kad šitas klausimas yra politinis ir praktinis klausimas. Taigi, tai prasilenkia su sveiku protu. Aiškiai pasakysiu, kad labai palankiai žiūriu į tarybos, taryboje pirmininkaujančios Ispanijos nuomonę. Ar teisės tarybos nuomonę? viskas ten gerai su ją, bet kaip sakė ponas Romeva, aš pritariu tam kolegai. Čia yra negalutinė situacija ir tikrai neprivaloma laikytis. Daugiau nenorėčiau plėstis, ponas pirmininkė. Nenorėčiau aiškinti išsameu savo pozicijos, tačiau ponui Kašmanui norėčiau pasakyti, kad puikiai suprantu jo pateikiamus argumentus ir man labai gaila, kad šiuo konkrečiu atveju negaliu e, Maiklai laikytis tavo pasiūlymo. Ponas Tavariš. Okay. Um Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų suvokiama, kad susidūrėme su esminė dilema. Politinės frakcijos nesutarė šiuo klausimu. Man atrodo, kad kiekvienas sprendžiame ir personalinės dilemas ir kad visi jaučiamės panašiai. Nemažai narių apie tai kalbėjo ir frakcijose to klausimo svarstymas nebuvo paprastas ir lengvas. Nebuvo jis lengvas ir šiame komitete. Turime suvokti, kur dilemos nėra. Visi sutarė dėl turinio. Mums reikia užtikrinti, kad būtų vykdomos e, gelbėjimo operacijos atviroje jūroje. Tai būtų civilizacijos regresas, jeigu mums atrodytų, kad čia dar yra kad neiškumų ir ar, ar reikia tai daryti. Dėl e, humanitarinės tradicijos tai reikia daryti. Dilemos čia neturėtų iškilti, bet mes turime sparčiai veikti kad galėtume pakeisti Frontex agentūros mandatą. Galėtume remti saldę frakcijos pasiūlymų ir pakeisti jį bendrą sprendimų prieimimo tvarka. Nemanau, kad kas nors tam prieštarautų. Nebejoju, kad visi balsuotų skirtingai atitinkamai nuo, priklausomai nuo to, kokiai frakcijai priklauso. Bet visų pirma, reikia sparčiai veikti, pakeisti mandatą. Bet aš e, pats balsuočiau taip, kaip siūlo pranešėjas ponas Kešmenas. Man patinka šio pranešimo turinys. Aš tikiu parlamento prerogatyvomis nemanau, kad kolegos, kurie pasirengė balsuoti kitaip, e, tiki parlamento prerogatyvomis šioje srityje. Nemanau, kad kažko, kad gairės yra problematiškos. Vienintelė problema, kurią išvelgiu gairės, yra tai, kad jos nepakankamai saistančios. Mm Noriu paraginti komisiją ir tarybą sukaupti valią ir dirbti sparčiai svarstyti šį klausimą. Ir jeigu, na, pasigirstų emocinis santažas parlamento atžvilgių, aš manau, parlamentas irgi moka taikyti emocinį šantažą kitų institucijų atžvilgių. Ir mums reikia patvirtinti reikalingus priedus. Ir jeigu kažkas kitą vasarą bandys rodyti pirštų į mus ir sakys, jūs nenorėjote elgtis taip, kaip mes norėjome elgtis, mes e, galėsime pasakyti, kad mes norėjome pakeisti Frontex agentūros mandatą. Taigi, reikia nedelsiant veikti. Reikia užtikrinti tų gairių įgyvendinimą Ir tikrai negalime leisti, kad civilizacija slystų regreso kryptimi. Kolegos, vėluojame. Dar reiks balsuoti du kartus. Taigi labai prašau trumpai, ponia Busudėl. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes ketiname patvirtinti priemonę, kai teisininkai aiškiai pasakė, kad komisija viršėjo savo įgaliojimus. Viskas buvo pasakyta labai aiškiai teisininkų, ne kartą, du kartus. Taigi, jeigu mes pritarsime toms taisyklėms šiandieną, mes pritarsime atvejui, kai komisija viršyje savo įgaliojimus. Ir tai nėra geras signalas. Dėl esminių dalykų, aš manau, kad dauguma esminių dalykų jau buvo išsakyta, nieko nepridursiu. Tik tai vieną dar pastabą pasakysiu. Labai apgailestauju, kad buvo pateiktas pasiūlymas, kad be šių taisyklių kai kurios valstybės narės uh, rizikuoja žmonių gyvybėmis jūroje. Aš manau, kad toks sprendimas įžeidžiantis, neteisingas, ypatingai pietinėms valstybėms narėms - Ispanijai, Italijai, Graikijai ir Maltai, kurios gelbėjo gyvybės jūroje pastaruosius metus pačios vienos, taigi moralinė korta. Teigiant, kad be šių taisyklių bus prarandamos žmonių gyvybės, yra labai įžeidžianti ypatingai pietinėms valstybėms narėms. Komisija reaguoja. Dvi minutės jums. Patodosime žodį pranešėjui dar. Ačiū pirmininkė. Du dalykai, kuriuos norėčiau išsiaiškinti. Pirmiausia, dėl bendrojo sprendimo principo. Įtraukiant draudimą, tas sprendimas yra teisiškai saistantis, lygiai taip pat kaip bet koks kitas ES instrumentas ir yra visiškai pavaldus teisingumo teismui. Dabar komisijos teisininkai generalinis direktorius įskaitant gali susitikti su parlamento teisininkais, tarybos teisininkais, jeigu reikia, ir dar kartą padiskutuoti apie teisinius aspektus. Dėkoju. Ačiū. Cashman. Apibendrinimams. Pone Krošėte, labai trumpai. Dvi sekundės. Tik tai norėjau ponui Busutilui pasakyti, kad tai, kas vyksta Italijoje, Graikijoje ir Maltoje, žaidžia mus dabar. Mums tai tikrai nepadeda. Ir yra susitarimas su Libija, pagal kurį yra absoliučiai pažeidinėjimo žmogaus teisės. Pabaigai, ponė Kešmenai, apibendrinkite. Ačiū pirmininkė, nežinau, kaip būtų galima kelti klausimą ir prašau ypatingai koordinatorių supratimo. Nežinau, kaip buvo iškeltas klausimas balsavimo sąraše, jo nemačiau. Tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš prašysiu, jog komitetas balsuotų už. Tai yra neprieštarauti šiai priemoniai. Taigi, jeigu kolegos nenori prieštarauti šiai priemoniai, jie turi balsuoti už, jeigu nori prieštarauti priemoniai, jie turi balsuoti prieš. Ir galiu tiesiog pasakyti, kad tikrai nenoriu įžeisti pietinių valstybių narių. Aš kalbėjau apie konkretų pavyzdį, kai dvi valstybės narės, kurios per 24 valandas nesugebėjo įsitraukti gelbėjimo darbus Ir tai yra tokia scena, kurios aš nenorėčiau, kad jį pasikartotų, nesvarbu, ar sprendimas būtų primtas ar ne. Ir visos nuomonės, kurios buvo išsakytos diskusijose, buvo išsakytos nuoširdžiai ir remiantis, kaip jau sakiau, anksčiau e, principais ir aš gerbiu tas nuomonės. Taigi dabar galime balsuoti. Ačiū. So, let's, let's, let's vote on the proposal of the rapporteur. Let's... Balsuokime dėl pranešėjo pasiūlymo. Pakelkite rankas tie, kurie pritarė pranešėjo pasiūlymai, prašau. Tie, kurie pritarė. Dabar kurie prieš pasiūlymą pranešėjo, prašau pakelti rankas. 25 prieš, taigi pranešėjo pasiūlymas yra atmetamas. Dabar antra, antras balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Rekomenduoti plenariniam posėdžiui parengti priemonės projektą. Kas už tai, kad būtų prieštaraujama priemonės projektui? Dabar kas prieš? Prašau pakelti rankas. Taigi, sprendimas buvo primtas neteikti plenariniam posėdžiui. Pane Kešminai, ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, kad balsavimo metu buvo pasisakyta prieš pranešėjo rekomendacijoms, aš manau, kad aš atsisakysiu pranešėjo darbo ir visos kitos priemonės, kurios bus siūlomos komiteto vardu, aš atsisakau e, renkti pranešimą apie jas. The committee, the committee will... Dabar, na, pirmininkas pateiks šį siūlymą komitetui, komitetas prims sprendimą. Kitas darbo atvarkės punktas.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 punto en el orden del día. Brangus kolegos, mūsų darbo atverkė yra numatytas labai svarbus klausimas. Penkioliktas klausimas pagal darbo atverkę, kurį nagrinėsime kartu su keturioliktu. Kalbėsime apie tai, kokia ateitis laukia bendradarbiavimo baudžiamosios teisės srityje, kai įsigalios e, ir Eurojusto kokia ateitis laukia po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Du žmonės pasisakys, jie padarys pristatymą, tada pradėsime diskusijas. Pirmiausia, leiskite pasveikinti pirmininkaujančios valstybės Ispanijos e, Teisingumo ministerijos sekretorių, pona Campos Moreno, Juan Carlos Campo Moreno. Jis pristatys savo nuomonę dėl to, kaip suaktyvėjo bendradarbiavimas baudžiamosios teisės klausimais po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Jis taip pat papasakos mums apie tai. Kokios yra 85 sutarties straipsnio ateitis. Tas straipsnis yra susijęs su prokuratūra ginant ES finansinius interesus bei su baudžiamosios teisės veiksmų derinimo persekiojant už sunkius nusikaltimus. Taip pat norėčiau naują Eurojusto pirmininką pristatyti. Aleda Viljamsa tai yra organizacija, kuris skatina teisės sistemų, teismų sistemų bendradarbiavimą Europos e, Sąjungoje, o taip pat kovą su organizuotu nusikalstamumu įvairiose valstybėse. Pirmiausia, pasiklausysime Ispanijos valstybės sekretoriaus pasisakymo, o tada pasisakys Eurojusto naujasis pirmininkas. Labadiena, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, pasakyti, kad esu labai kad labai džiaugiuosi, kad galiu čia pristatyti pirmininkaujančios valstybės idėjas apie tai, kokia ateitis laukia bendradarbiaujamos baudžiamosios teisės klausimais ir Eurojusto po to, kai įsigalioja Lisabono sutarties, sutartis. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti Libe komiteto posėdyje, nes Libe tiesiog įkūnija atsinaujinusios sąjungos idėją, tikrai neperdedu. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, labai didelės svarbos skiria sklandžiam bendradarbiavimui su jūsų komitetu ir mes labai džiaugiamės, kad komiteto pirmininkas pasikvietė mus, kad galėtumėm apsikeisti nuomonėmis tokiu klausimu, kuriuo turėtumėm tikrai visi labai aktyviai bendradarbiauti. Taigi labai ačiū pirmininkė kai įsigaliojo Lisabono sutartis 2009 m. gruodžio 1 d. E, Europos statybai buvo suteiktas naujas postumis ir iš tiesų tai e, labai didelis. E, labai didelės įtakos tai turėjo antram ir trečiam ramščiui, dabar jau nebėra susiskaldimo tarp kai kurių sričių. Ir dabar jau Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų vaidmuo e, kontroliuojant subsidiarumo principo taikymą sustiprėjo. Dėl paties funkcionavimo mes dabar gavome naujų instrumentų į savo rankas ir dabar jau ES labai sustiprėjo saugumo, teisingumo ir e, vidaus reikalų srityje. E, savo pasisakymę aš pasakysiu, kaip įtakoja visą tai Lisabono sutartis ir kaip ji įtakoja e, laisvės saugumo ir teisingumo ben, e, bendrą erdvę, būtent baidžiamosios teisės įtyje. Labai svarbų dalyką paminėsiu šiame. E, š, Šioje srityje būtent Eurojustą ir Eurojusto ateitį. Pagal ketvirto straipsnio antrą dalį e, E, sutartyje e, laisvės saugumo ir teisingumo e, srities kompetencijas dalyjasi ES ir valstybės narės. Visą tai yra numatyta Lisabonos sutartyje. Lisabonos sutarties įsigaliojimas leido e, padaryti bendrą Europi, europinę erdvę, e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, e, įvedant bendrą teisės aktų leidimo procedūrą. 65 straipsnis apibrėžia, kaip turėtų veikti bendra laisvės saugumo ir teisingumo erdvė, Stokholmo programa rodo, kaip konkrečiai reikėtų taikyti, o parlamentas pagal, nacionaliniai parlamentai pagal 69 straipsnį turėtų žiūrėti, kaip taikomi, taikomas subsidiarumo principas, tuo tarpu teisingumo teismas turėtų žiūrėti, kaip yra taikoma aki. Visą tai yra numatyti 73 straipsnėje. Pagal komisijos e, teisės aktų leidimo principą etapus ir pagal teis, valstyb, valstybės narės gali teikti pasiūlymus pagal 79 straipsnį. Ir reikėtų e, daugiau dialogo, daugiau pagarbos e, ir bendradarbiavimo tarp komisijos ir valstybių narių, kad nekiltų konfliktų teisės aktų leidimo srityje. Nu, kai buvo priimta Lisabono sutartis, iš tiesų galė, galime realiai sukurti bendrą laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Norėčiau trumpai paminėti kai kuriuos elementus. Dėl teismų bendradarbiavimo baudžiamojoje srityje norėčiau pabrėžti, kad 82 straipsnėje sudartyje yra numatyta E, ruošti teisėjus bei teismų personalą ir taip pat priimti direktyvą dėl įrodymų, dėl uh, aukų teisių, viskas, kas yra susiję su baudžiamąją teisę, yra derinama su Europos parlamentu. Mes dabar turime naują teisinį pagrindą, kuris baudžiamosios teisės bendradarbiavimo e, srityje leidžia mums padaryti visą tai, ką dabar ką tik tais paminėjau. Mes dabar galime sukurti minimalius standartus, apibriežti e, baudžiamasias situacijas ir bausmės. Anksčiau e, buvo neįmanoma taikyti viso to terorizmo srityje, nelegalios narkotikų priekybos srityje. E, Ir manau, kad e, tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį, kadangi galime nustatyti minimalius standartus žmonių priekybos e, sityje, vaikų seksualinio išnaudojimo, moterų seksualinio išnaudojimo sityje, e, pinigų plovimo ir padirbimo sityje ir kitose sityse, kurias apibrėžė taryba. Aišku, parlamentas turi viskam pritarti sritys turėtų būti, turi būti taikomas 83 straipsnio antra dalis. Taip pat norėčiau priminti, kad mes rengiame bendrą atsaką į nusikaltimus ir į organizuotą nusikalstamumą. Mes turime užtikrinti e, kad baudžiamosios, proced... baudžiamosios bylos bus sėkmingai nagrinėjamos tarptautiniu mastu. Pirmininkė, mes čia kalbame apie baudžiamąją procedūrą, e, kuri nieko kitų negali būti pakeista. Manyčiau, kad kalbant apie direktyvą dėl e, teisės į vertimą raštu ir žodžiu, Mm. mums reikėtų pasižiūrėti, kaip mūsų institucijos užsitikrina įvairių savo teisių įgyvendinimą ir kaip piliečių teisės yra užtikrinamos. jeigu sutarėme pagrindiniais klausimais, turime žiūrėti į viską labai skaidriai ir atlikti visą mums priklausantį darbą kokybiškai. Teisės ministrai jau svarstė šį klausimą sausio mėnesį ir šalia procedūrų, kai kalbame apie bendradarbiavimą baudžiamosios teisės sityje, visų pirma reikia pagalvoti apie aukas. Juk bendradarbiavimas e, tai yra e, nusikalteliai, ekstradicija, kaip bausmių taikymas įvairiose valstybėse, kur nusikalteliai buvo teisiami, tačiau niekada negalvojome, ką daryti su aukomis, nes aukos jau daugelį metų e, E, tiesiog buvo papildomais įrodymais baudžiamosios teisės bylose. Baudžiamosios, e, tai yra Lisabonos sutartyje numatyti dalykai mums leidžia daugiau susitelkti į aukų interesus, o tam, kad to tikslo pasiektume, tam, kad e, sukurtume bendradarbiavimo auką bendrosios baudžiamosios teisės rytyje, mes turime susitelkti ties aukomis. Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į e, būtinio smurto, seksualinio smurto aukas. Ir dar norėčiau paminėti Eurojusto ir Eurojusto ateities perspektyvas. 85 straipsnio pirma dalis tai reglamentuoja. Labai sunku ką ir be pridurti. Esu įsitikinęs, kad e, ponas Viljamsas paaiškins visus svarbiausius aspektus. Tačiau 28 vasario šių, 2002 e, metų sprendimas leido Eurojustui kovoti su rimtomis nusikalstamumo atraiškomis ir 2009 metais, 2008 e, metais gruodžio mėnesį valstybės narės dar labiau sustiprino Eurojustą ir jo veikimą. Eur... Valstybės narės turi sustiprinti savo nacionalinius teisės aktus ir sustiprinti Eurojusto veikimą. Ir turi valstybės narės su Eurojustu ieškoti bendro vardiklio, e, kai dėl jų veiklos ir kompetencijų. Pagrindiniai nauji elementai yra šie. Norm, minimalių standartų apibrėžimas, koordinavimo e, telefono linijos sukūrimas, kuri veiktų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, nu, aiškių standartų nustatymas informacijos perdavimui tarp Eurojusto ir valstybių narių, Eurojusto kolegijos galių išplėtimas, jeigu kartais kiltų teisminių konfliktų, o taip pat galimybė skirti teismus, e, teisėjus e, ar koordinuojančius asmenys trečiosiuose valstybėse. Taip pat Eurojustas turi e, turėti galimybę uh, daryti tyrimus. Praeitie apie tokią galimybę galėjome tik tais pasvajoti, o dabar ji jau yra reali. Eurojustas taip pat turi e, galėti e, suteikti neprivalomas nuomonės, jeigu kartais neprivalomas nuomonės, kurių reikėtų privalomai laikytis, kurių nereikėtų privalomai laikytis, jeigu kiltų konfliktų tarp teismų ir dar Eurojustas turėtų galėti įsikišti, jeigu yra nepakankamas bendradarbiavimas arba atsisakymas bendradarbiauti, arba kai valstybės narės nepakankamai tiesiog bendradarbiauja. Štai toks kontekstas. Tačiau turėtumėm pasižiūrėti ir į ateitį ir pasvarstyti, kokios yra papildomos galimybės, kurios dabar atsiveria 85 um, ir 86 sutarties straipsnėje mums uh, yra sakoma, kad Eurojustas E, turi stiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, kurios atsako už e, didelio nusikalstamumo persekiojimą tarp dviejų valstybių. 85 straipsnėje yra pasakyta, kad Eurojusto kompetencijas pirmiausia gali būti įtraukta e, baudžiamųjų bylų tyrimas, o taip pat baudžiamųjų bylų iškelimas, kai susidurėma su ES finansinių interesų pažeidimo atvejais. Teismų bendradarbiavimas taip pat e, stiprinamas šituo straipsniu, kalbama apie e, sprend, e, konfliktų sprendimą tarp teismų ir sukūrimą, teismų sistemos sukūrimą. 86 straipsnio mintys taip pat yra naujos. E, nes čia jau kalbame apie Europos prokuratūros sukūrimą, kurios tikslas būtų kovoti pirmiausia bent jau su tais interesais, kurie pažeidžia ES finansinius interesus. Ir čia norėčiau priminti, kad e, mes labai e, daug galvojame nuo, apie 85 straipsnį, tačiau tikrai nuo nulio nepradėjome. 91 metais jau buvo e, pasirodė pirmos mintys apie prokuratūros, Europos prokuratūros sukūrimą. E, ir dabar dar norėčiau pasakyti porą žodžių apie 86 straipsnį, kuris kalba apie tai, kad prokuratūra yra kuriama tarybos e, su parlamento pritarimu. prokuratūros veikimo sąlygos, standartai, kaip prokuratūra priima įrodymus, kaip jį juos tyria ir kaip atlieka visus kitus procedūrinius veiksmus. Viskas yra apibriešta 86 straipsnėje. Taip pat jame yra apibriešta tai, kad e, prokuratūra bendradarbiaudama su Europolu bus kompetentinga nustatydama asmenis arba organizacijas, kurioje pažeidžia ES finansinius interesus. Taip pat galima numatyti ir baudžiamosius veiksmus, kurie būtų taikytini už tokius nusikaltimus. Taip pat reikėtų patikslinti, kad prokuratūros funkcionavimą gali išplėsti taryba, jeigu reikėtų kovoti su rimtais nusikaltimais, kurie e, išeina už valstybės sienų, už vienos valstybės sienų. Valstybė, e, visam tam reikalinga e, vieninga tarybos nuomonė su parlamento pritarimu. Stokholmo programa trys pirmininkaujančios valstybės trijų valstybių pirmininkavimas, viskas apibriežta 85 straipsnėje. Stokholmo programa nurodo, kaip įgyvendinti tas taisyklės, kad būtų galima padidinti valstybių narių ir Eurojusto kompetencijas ir kad būtų galima nus, e, sukurti Europos prokuratūrą. Vengrijos, Ispanijos, Belgijos programa, kaip trijų pirmininkaujančių valstybių programa, numato e, žiūrėti, kaip bus įgyvendinamas 86 straipsnio kaip bus įgyvenimas 86 straipsnis. Visą tai atitinka valstybių norą kurti tikrą e, saugumo, teisingumo ir vidaus reikalų erdvę. Ispanija labai e, susitelkusi ties Europos teismo kūrimu. Mes dabar diskutuojame ir ieškome būdų, kaip tą padaryti. Madride vyko ekspertų posėdis, ekspertai žiūrėjo, kokia ateitis laukia e, Europos prokuratūros ir kokios jos yra e, perspektyvos netgi buvo suorganizuota speciali surink, diena, kurios metu svarstytos buvo perspektyvos, tos prokuratūros perspektyvos, buvo apibendrinta viskas, kas padaryta per pastarosius dviejus metus. Ir e, toliau e, balandžio mėnesį darysime, e, organizuosime panašų susitikimą. Visi TVR. TVR taryba taip pat turėtų e, apibendrinti viską, kas padaryta praeitie. Eurojusto ir Europos prokuratūros ateitis at, yra ta, kad turi būti į, nustatyta nenutrūkstama priimamų sprendimų analizė. Reikia nedelsiant pradėti mąstyti ir mes kaip pirmininkaujanti valstybė tam teikiame labai didelės svarbos. Tuose apmąstymuose reikėtų skirti e, daug dėmesio prokuratūros instituciniams aspektams, ar tai bus kolegija ar ne kolegija, e, kaip jį kovos su sukčiavimo e, atvejais bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, o taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar mes norime apsiriboti tik tais kova su finansiniais pažeidimais ES, ar išplėsti savo veiksmus ir į kitas rytis. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau paminėti tris kriterijus, kuriais turime pasiremti šiame procese. E, efektyvumas, efektyvumas ir ats, paprastumas ir atsargumas. Efektyvumas ir paprastumas bet kokiu atveju turi būti, reikia padaryti taip, kad organizacijos nedubliuotų savo darbo. Visada reikia atsižvelgti į biudžeto pertvarkymą, į išteklius ir taip pat jeigu jau kuriame tą instituciją, tai ta institucija turi realiai užtikrinti finansinį saugumą. Atsargumo principas. Iš tiesų, mūsų tikslas yra tarnauti piliečiui atviroje Europoje. Mes norime, kad būtų vystoma teisingumo erdvė, kurioje ateityje labai svarbu vaidmenį suvaidins Europos prokuratūra. Ačiū uždėmesi. Ačiū už tai, kad pradėjote šias tikrai svarbės diskusijas dėl to, kokią pažangą Lisabonos sutartis atneša į laisvės e, teisingumo ir saugumo erdvę. Ir čia remiamės patirtimi, kurią jau sukaupėme. Ir norėčiau taip pat pasveikinti naująjį Eurojusto pirmininką, pasveikinti jį su paskirimu į šį postą. Ir mm, daugiau nedelzamas noriu suteikti žodį jam tolesniems diskusijams, ponės Aledvaliems. Ačiū, ponė pirmininkė aš tikrai nebandysiu jūsų varginti savo bandymais kalbėti ispaniškai, todėl kalbėsiu angliškai. Noriu vis pirma padėkoti už man suteiktą galimybę atvykti į komitetą ir pasisakyti. Ponas Kampo Moreno jau labai e, puikiai pristatė tas sritis ir tuos klausimus, kuriuos aš rengiausi aptarti. Taigi aš bandysiu aptarti tris plačias temas, kurios, manau, yra aktualios mums įsigaliojus Lisabonos sutarčiai trumpai aptarsiu tai, su, kokiais, su kokiamis, kokias bylas dabar sprendžiame Eurojuste, kokias bylas nagrinėjame. Ir taip pat šiek tiek smulkiau aptarsiu Eurojusto sprendimų įgyvendinimą, kurie buvo paskelti praėjusiu metu birželio mėnesį. Ir aš taip pat norėčiau pristatyti ir aptarti Europos prokuroro klausimą, bet prieš darydamas tai norėčiau išsakyti keletą preliminarių pastebėjimų. Visų pirma, norėčiau akcentuoti Eurojusto svarbą po Lisabono sutarties įsigaliojimo, ypač jūsų komitete. Ir be abejo, pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką jūs tampate labai svarbus ir suteikėte Eurojustui praktinės E, reikalingas priemonės, kurios mums yra reikalingos e, užtikrinant tarp valstybinį bendradarbiavimą ir jį kontroliuojant. Taigi, aš įsivaizduoju, kad mums teks labai aktyviai bendradarbiauti, kad e, visą tai atsispindėtų jūsų sprendimuose. Kitas svarbus aspektas tai vertinimo vaidmuo, Kalbu apie naują vaidmenį suteikiamą Europos parlamentui pagal Lisabono sutartį. Eurojusto bei kitų agentūrų dirbančių baudžiamojo teisingumo srityje atžvilgių. Ir mes suprantame, kad tas vaidmuo yra svarbus. Ir tas vertintojo mm, vaidmuo, kurį, kurio jūs jau ėmėtės, žinau, kad Libė komitetas komiteto pirmininkas jau susisiekė su atitinkamomis institucijomis ir buvo nagrinėjamas Eurojusto agentūros biudžeto įgyvendinimas. Taigi be abejo, Eurojustas turi atsiskaityti už savo veiklą, už tai, ką nuveikė ir kaip įgyvendina biudžetą. Ir mes praktinė prasme esame labai patenkinti tuo, kad Libe komiteto atstovas dalyvaus posėdėje, kurį esame numatę surenkti balandžio 20 ir kuriame bus kalbama apie Eurojusto sprendimų įgyvendinimą, ypač atsižvelgiant į išorinių santykių klausimus su mūsų partneriais šioje srityje, taip pat ir, Europ, ir Europos teisminį tinklą. Taigi, Tokia buvo man, toks buvo mano pirmas ilgas iš ankstinis pastebėjimas. Kitas pastebėjimas, kuriuo noriu pasidalinti, yra štai koks. Mes iš esmės dirbame dar neištirtoje teritorijoje, erdvėje. Aš šioje srityje dirbu jau daug metų, tačiau dabartinėme poste dirbu du, dvi savaitės. Ir leisiu savo pabandyti pajokauti E, man atrodo, kad mano pasisakymę jūs išgirsite dalykų, kuriems pasirodys nauji, galbūt kai kas jums pasirodys at, tai, kas atitinka tikrovę, bet gali būti, kad išgirsite dalykų, kurie bus ir, ir, ir neteisingi ir iš tikrųjų netitiks tikrovės. Taigi, kalbė, kalbėdamas apie Eurojustę, noriu pasakyti, kad čia yra naujų dalykų. Uh, jeigu kalbėtume apie tai, kokios bylas nagrinėjame. Netrukus glausite mūsų 2009 metų ataskaitą ir toje ataskaitoje matysite, jog nuolatos augo bylų skaičius, kuriuose valstybės narės kreipėsi į Eurojustą prašydamos bendradarbiavimo ir koordinavimo veiksmų. 2009-aisiais išnagrinėjome beveik 1400 tarp valstybinio koordinavimo ir bendradarbiavimo bylų. Ir tai sudaro 15 procentų išaugimą, lyginant su 2008 metų skaičiais. O jei kalbėtume apie ilgesnę perspektyvą, Eurojustas buvo įkurtas 2002 metais ir nuo 2002 iki 2009 pabaigos septynis kartus išaugo bylų mums, kur, kurių sulaukėme skaičius. Taigi, 1400 bylų, kurias, kurias išnagrinėjome praėjusiais metais, kaip jau minėjau, buvo susijęs su koordinavimu. Mes surengėme 130 posėdžių ir tai yra mūsų darbo esmė. Tose posėdžiuose valstybių narių tyrėjai ir prokurorai atvykę į Eurojustą kalbasi apie tai, kokias problemas jie sprendžia ir tarsi vyksta tokios na, veik, veiklos dienos. Pavyzdžiui, bandome išsiaiškinti, ar yra Europos arešto orderiai, kurie bus reikalingi suimant asmenys tuo pat metu keliose valstybėse narėse. Taip pat, ar, atit, ar tuo pat metu. metu Ar tuo pat metu bus įmanoma užšaldyti bankų sąskaitas, ar bus įmanoma vykti kratas tuo pat metu, metu keliose valstybėse narėse. Uh, Ir kalbant apie šį darbą, noriu Jums informuoti, kad mes įvedėme naują bylų klasifikaciją. Mes puikiai suprantame, kokius prioritetus, kam prioritetus teikia taryba ir suprantame, kad mums reikia išsiaiškinti, kokios kliūtis slypi teisminio bendradarbiavimo kelyje, nes būtent dėl to atsirado Eurojustas. Atsižvelgdami į tarybos prioritetus, galime pasakyti, kad svarbiausias baudžiamojo teisingumo sritys yra tos, kurias panaudojame įvesdami naują klasifikacijos sistemą. Taigi keletą žodžių apie kliūtis. Mums priskirta užduotis išnagrinėti situaciją atsižvelgiant į pokyčius įvykusius e, įstatymų leidybos srityje. Ir norėčiau pasidalinti su jumis e, mūsų išvadomis dėl teisminio bendradarbiavimo. Ir tikriausiai mūsų išvados nieko nenustebins. Egzistuoja dvi didelės su... kliūčių sunkumų rūšis. Visų pirma, tai, kad trūksta išteklių ir tai, kad nusikalteliai pasinaudoja judėjimo laisvę, kurią taip pat džiaugiasi ir kiti įstatymus gerbiantis piliečiai. Pateiksiu trumpą pavyzdį, kad suvoktumėt, kaip šis kaip ši judėjimo laisvė ir išteklių trūkumas, ką reiškia. Pavyzdžiui, įsivaizduokite tokią kritinę situaciją, kuomet susitinka keletas nusikaltelių, e, egzistuoja nusikaltelių grupuotė ir tie nusikalteliai nori, na, išvilioti iš žmonių pinigus, įtikindami žmonės įsigyti nevertingų akcijų ar kitokių paslaugų. Taigi, nu, taip dirbantis nusikalteliai, e, pavyzdžiui, pasirinka vieną valstybę, kurioje jie dirba, kabutėse, o jų aukos yra kitos valstybės piliečiai. Ir čia galiu papasakoti, pavyzdžiui, apie Anglijos nusikaltelių grupę, kurie vykdavo į Seviliją ir ten įkurdavo na savo tokį štabą. Bet jų aukos buvo ne Ispanijos gyventojai, o Junktinės karalystės gyventojai. Ir kai ši byla buvo nagrinėjama, iškilo sunkumų dėl to, kad vienoje valstybėje įsikūrę nusikaltėliai e, aukomis pasirinko žmonės gyvenančius kitoje valstybėje. Atžvelgiant į tai, kad ištekliai, kad tai, teisės saugos institucijų ištekliai riboti bendrai visose valstybėse narėse, buvo labai sunku nagrinėti šią bylą ir mes at... dirbame Eurojuste, stengdamėsi užtikrinti, kad vyktų tinkamas bendradarbiavimas ir būtų ištirta ta byla. Toliau teisiniai sunkumai. Apie tai detaliai nekalbėsiu, visą tai yra aiškiai išdėstyta mūsų metinėje ataskaitoje, kurią netrukus gausite. Kai kurie iš tų sunkumų yra tikrai techninio po, pobūdžio. Pavyzdžiui, pinigų plovimo bylose kai kuriuose valstybėse tas nusikaltimas yra traktuojamas vienaip nei, nei kito, kitaip nei, nei kitose valstybėse reikia įrodinėti, įrodinėjimo našta yra kitokia, įrodinėjimo procedūra skiriasi valstybėse narėse. Bet į smulkmenas nesileisiu, tik noriu pasakyti, kad Eurojusto vaidmuo yra užtikrinti, jog problemos iškylančios kasdienėme darbe dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo būtų tinkamai sprendžiamos. Dabar norėčiau pereiti prie antro klausimo. Eurojusto sprendimų įgyvendinimo. Ir, kaip jau sakiau, jūsų komiteto nariai bus kviečiami į mūsų posėdį balandžio 20 dieną šiais metais. Eurojusto sprendimo tikslas buvo užtikrinti, kad Eurojustas taptų operatyvinę agentūrą, kad galėtų veiksmingiau kovoti su tarp valstybiniu nusikalstamumu. Ir šioje naujoje situacijoje, naujoje teritorijoje, kabutėse, mes įsteigėme nuolatos veikianti koordinavimo centrą, o tai reiškia, kad prokurorai arba tyrėjai iš bet kurios valstybės narės gali paskambinti Eurojustui ir mes teiksime savo paslaugas, mes tas paslaugas teikiame 24 valandas per parą visą savaitę. Taip pat mes pasir, mes norime, kad visose valstybėse būtų nacionalinės koordinavimo sistemos, kad toms sistemams būtų skirtos lėšos ir kad, būtų, pa, kad, kad jos palaikytų tiesioginį ryšį su mumis, Eurojustu. Tikriausiai svarbiausias dalykas, ir jį minėjo ponas Kampo Moreno, kalbėdamas apie Eurojusto galės. Ir aš tai koks, jis jas labai aiškiai pristatė ir uh, kadangi neturime daug laiko, aš iš naujo viso to nevardinsiu. Tik norėčiau paminėti tai, kas po Lisabonos sutarties įsigaliojimo tampa tikrai svarbių klausimų. Tai prievolė tenkanti valstybėms narėms keistis informaciją, teikti informaciją Eurojustui. Taigi susidarys tokia padėtis, kuomet kai bus nagrinėjamos tarp valstybinės bylos ir kai viena valstybė narė pateiks prašymą kitoms dviems valstybėms narėms dėl teisminio bendradarbiavimo, tai pranešimą apie tai turės, bus privaloma nusiųsti ir Eurojustui. Mus taip pat reikės informuoti, kai iškils e, jurisdikcijų konflikto galimybė Ir dar vienas dalykas, kuris yra tikrai svarbus ir aktualus man ir kuris yra svarbus praktinė prasme, tai, kad e, vis labiau bus naudojamos bendros tyrimo grupės. Manau, kad ateityje tai, ta, tai, tai bus praktinių pagrindų, kuriuo remiantis ir vyks policijos bei teismų bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Taigi Eurojustas tampa žinių ir patirties centru, kalbant apie bendrų jungtinių tyrimo grupių darbą. Tikimės, kad to, tokios grupės padės iš, išnagrinėti įvairius atvejus, bylas, taip pat kovos su nusikalstamumu ir taip pat nagrinės atitinkamus valstybių prašymus ir raštus. Komet įkūrėma tokia jungtinė tyrimo grupė, ji gali atvykti į Eurojustą ir um, jai priskiriamas sekretoriatas. Mums taip pat buvo sutiktas finansavimas, komisija mums skiria lėšų ir mes galėsime tas lėšas panaudoti jungtinėms tyrimo grupėms. Vienas iš pavyzdžių, kuris iš karto ateina į galvą, būtų štai koks. Uh, operacija, kurią vykdė dvi valstybės narės. Ir tai buvo bandymai kovoti su atvejais, kur nusikalstamos grupuotės išnaudoja įvairiausiais būdais, įvairiausiems tikslams išnaudoja vaikus. Mums pavyko su, surinkti įrodymų prieš tą nusikalstamą grupę. Vaikai, kuomet jie buvo apklausiami, juos turėjo lydėti kok, koks nors asmuo. Uh, Ir šiuo konkrečiu atveju tai turėjo būti vaiko giminaitis, kuris, tarkim, galėjo būti ir vienas iš tų, kurie išnaudojo tuos vaikus. Ir dėl to, kad buvo skirtas papildomas finansavimas jungtinėms tyrimų grupėms, buvo galimybė pasitelkti kitus suaugusius asmenys, apklausiant vaikus ir tai savaime padėjo surinkti daugiau uh, įrodymų, kurie buvo priimtini uh, paskui bylos nagrinėjame teisme. Tie suaugusiai dalyvavo apklausiant vaikus. Ir galiausiai, kalbėdamas apie įgyvendinimo e, dalį, uh, ir kur dar lybė komitetas dalyvaus. Netrukus imsimės išorinių santykių aspekto. Kalbu čia apie Eurojusto sprendimą. Ir mes turėsime galimybę paskirti ryšių palaikymo teisėjus visoje, visose valstybėse narėse, nes nusikalstamumas tampa globaliniu. Mes turime mąstyti apie prevenciją ir ilgalaikės priemonės Europos Sąjungoje ir dėl to mums reikia globalinės vizijos ir todėl rengiamės paskirti ryšių palaikymo pareigūnus, prokurorus už ES ribų. Ar, ar aš jau per ilgai kalbu? Reikia šiek tiek laiko dar palikti diskusijoms. E, jeigu galėtumėte apibendrinti, būtų tikrai gerai. It wasn't deliberate, but that only leaves me, I'm happy to say. A aš noriu dar trumpai pakalbėti apie prokuroro instituciją. Eurojustas yra pasiryžęs e, prisidėti prie Europos prokuroro institucijos e, diskusijų ir pas mus veikia darbo grupė, kurios darbas ir yra šis, šis rytis. Ir Libe komiteto nariai mielai kviečiami dalyvauti posėdės skirtame tą temą tai temai. Jis numatytas Liepos 20, šau balandžio 29 dieną. Ir kalbant apie Europos prokuroro instituciją, tai mes tikriausiai galėtumėme susitelkti ekspertus ir pasiūlyti pasinaudoti mūsų darbo metodų, kolegialios institucijos metodus, teigiant tą instituciją. Dėkuoju, ponė Williams pasinaudosiu galimybę ir su visais Libė komiteto nariais pasidalinsiu informaciją. Planuojama aplankyti Eurojust būstinę Hagoje. Sprendimas buvo svarstomas koordinatorių posėdėje. Ir numatyta balandžio 15 dieną ten nuvykti. Taigi, balandžio 15 dieną atvykstame į Eurojust būstinę. Lankysimės ir Europolo būstinėje Hagoje tą pačią dieną. Taigi dabar atėjo laikas pradėti diskusijas. Buvo pakelta keletas rankų. Pone Vyve. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti dviems svečiams už pristatymus. Persiu prie anglų kalbos. Dėkoju ponė, ponui Kapo Moreno. Jūsų pristatymas labai naudingas mums ir kiekvienas komiteto narys norėtų gauti, matyti jūsų pristatymą ir raštu, elektroniniu paštu. Dabar norėčiau pasidalinti optimistinėmis mintimis, kurios atsispindėjo ir jūsų pristatymuose. Tikrai nemanau, kad taryba vienbalsiškai dėl, to, dėl savo vienbalis, vienbalsiškumo norės greitai įsteigti pro, pro, Europos prokuror, prokuratūrą. Aš tam pritariu, nes kvaila, kad kas kart e, skundžiamės, kad nusikaltėliai yra gerai organizuoti, jie neturi biurokratinių struktūrų, o mūsų reakcija visuomet yra pavėluota. Ir norėčiau pasveikinti poną Viljamsą su naujų paskirimu, palinkėti jam sėkmės šiame darbe. Tikrai pritariu Eurojusto darbui ir visuomet remsiu tą darbą. Ne vien dėl to, kad buvau pranešėję dėl tam tikrų pakeitimų, kurių tikslas buvo padaryti Eurojustą operatyvesnę e, instituciją. Tačiau turiu nusiskundimų dėl to, kaip taryboje buvo svarstomas pagrindų sprendimas. Aš lankiausi Eurojuste. Ir ne vien dėl to, kad ten lankiausi, bet dėl to, kad yra daug užmėgstų ryšių ir esu įsitikinęs, kad ši agentūra iš tiesų yra patikima, ji nekarta tą įrodė ir visuomet labai džiaugiuosi, nors aišku, taryboje yra valstybių, kurios konkuruoja ir nori išsaugoti savo kompetencijas. Ir turiu keletą konkrečių klausimų. Jūs, ponė Viljamsai, minėjote tai, kad trūksta išteklių nacionalinių lygmenių. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar netrūksta Eurojusto skiriamo finansavimo, nes jeigu 15 procentų išaugo svarstomų bylų mastai ir matyti tie mastai auks ir ateityje, tai finansavimo klausimas tampa labai aktuolus. Kitas dalykas, jūs minėjote ir kitus sunkumus, teisinės problemas Jos, aišku, yra techninio pobūdžio, bet jos turi būti sprendžiamos teisėkuros būdu. Dėl to manau, kad teisinis harmonizavimas turėtų būti kur kas geresnis. Dėl bendrų tyriejų grupių aš pritariu labai tokioms komandoms ir tik tai norėčiau pasiskūsti, kad e, kai šis parlamentas balsavo už tai, kad e, Eurojustas turėtų visiškus įgaliojimus dėl šių grupių, taryba galiausiai nusprendė, kad pirmiausia, jūs privalote konsultuoti su valstybėmis narėmis prieš suburiant tokias tyrėjų grupės. Ir aš manau, kad turime pritarti idėjai iš Eurojusto skirti prokurorus ryšininkus, ryšių prokurorus, nes tikrai agentūra įrodė esanti patikima ir nuolatos laikosi tų standartų, kurie yra nustatyti ES dėl duomenų apsaugos ir ne vien tik tai dėl duomenų apsaugos, dėl procedūrinių teisų ir panašių dalykų. Ačiū ir sėkmės. Ačiū. Poniai Weber, manau, kad visi pritarėte mano problemom, mano išsakytoms mintims dėl laiko trūkumo. Pusė pirmos turime baigti darbą, bet gal vertėjai mielai sutiks dar skirti mums 10 minučių. Taigi prašau labai glaustai pasisakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti valstybės sekretorių, padėkoti jam už jo pasisakymą. Na ir perėsiu prie antrosios jo pasisakymo dalies, kai jis kalbėjo apie 86-ąjį Lisabono starties straipsnį. Jis teigė, kad pro, prokuratūrai įsteigti reikalingas vienbalsis tarybos sprendimas, e, parlamento pritarimas ir panašiai. Tačiau jeigu nėra vienbalsiškumo, tuomet reikalingas e, sustiprintas bendradarbiavimas. Ar galėtumėte paaiškinti, kokiu būdu galėtų vykti sustiprintas bendradarbiavimas, jeigu nebus vienbalsiškumo? Pana Viljamsą norėčiau pirmiausia pasveikinti. Kai ponas Lopesas lankėsi pas mus, mus šokiravo, kai jisai pasakė, kad jis neturi savų informacijos šaltinių. 80 procentų šaltinių, informacijos ateina iš socialinių žiniasklaidos priemonių. Jūs nieko nesakėte apie baudžiamųjų bylų informacijos mainų. Taip pat jūs kalbėjote apie jungtinės tyriejų grupės. Ispanija atsargiau kalba apie bendras bendradarbiavimo ben, grupės, o ne tyriejų grupės. Čia yra šioks toks niuansas ir gal galėtumėte paaiškinti, ką tas niuansas reiškia. Ačiū, pirmininkė. Nenori... Pradžioje norėčiau paminėti dar nužudytą į Prancūzijos policijos pareigūną ir išreikšti užuojautą jo šeimos nariams. Pone Kampo. Taigi, kur yra procedūrinių priemonių paketas, apibendrinantis baudžiamasias bylas Europoje, nes šalia vertimo priemonės yra kitų direktyvų standartų susijusių su bendradarbiavimu tarp tyriejų institucijų, medicinos ekspertų, teismo eks, medicinos ekspertų bendradarbiavimas, teisėjų bendradarbiavimas ir, ir panašus dalykai. Taigi, kas nutiko su visais tais dalykais Stokholmo veiksmų programoje? kalbant apie visas procedūrinių priemonių, visų procedūrinių priemonių paketą. Ir procedūrinius saugiklius. Nes visi kalbame apie tą Europos prokurat, Europinę prokuratūrą, bet aš nerimauju, kad tiesiog e, viskas baigsis pokalbiais koridoriuose. Ir, ponė Weber, dėja šiuo klausimu mes, kažin, ar sugebėsime ko nors pasiekti. Na, Galbūt valgant desertą taryb, ministrų tarybos posėdėje kažkas ir bus užsiminta, bet tiek. Taigi apie procedūrinės teisės ir procedūrinius saugiklius, e, jų paketą, kur jis yra. Pone Viljams, ar pakanka bendradarbiavimo Eurojuste, nacionalinio bendradarbiavimo, kaip valstybės narės yra linkusios bendradarbiauti? Nes ponas Dijas Demera ir aš pats uh, mums susidarė įspūdis iš jūsų pirmtakų, kad tas nacionalinis bendradarbiavimas nėra pakankamas. Eurojusto institucinis pagrindas, sąranga nėra pakankamai pakankama tam, kad tas nacionalinis bendradarbiavimas vyktų sklandžiai. Ačiū. Norėčiau priminti, kad šį rytą, kai pradėjome posėdį, aš griežtai pasmerkiau teroristų išpolį, kurio metu žuvo policijos pareigūnas prancūzas. Pradžioje posėdžio apie tai kalbėjau ir pagyriau pastangas visų tų, kurie bando kovoti su e, šiuo fenomenu ir išreiškia užuojautą aukos artimiesiems. Ačiū už pristatymus. Jie buvo labai aiškus, tikslus ir norėčiau pasveikinti poną Viljamsą su naujų paskirimu ir norėčiau kalbėti iš savo patirties. Esu iš Sesilijos ir dėja susidūriau su situacijomis, kurios buvo labai sudėtingos, taip jau švelniai tariant, ir norėčiau atkreipti dėmesį į keletą problemų kurios yra labai glaudžiai susijusios su organizuotu nusikalstamumu ir mafijos veikla. Jūs tikriausiai geriau netgi ir žinote, kiek tai skiriasi nuo bendrų nusikaltimų, paprastų nusikaltimų. Ir būtent į, šią, į šį klausimą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Jūs kalbėjote apie aukų apsaugą, bet reikia apsaugoti ir liudininkus tais atvejais. Apsaugoti ne tik juos, ne tik, na, apsaugoti ir jų gyvenimo kokybę, nes jie turi būti perkelti iš e, namų ir gyvena labai sudėtingomis sąlygomis. Taip pat turto konfiskavimas irgi yra svarbus klausimas. Na ir manau, kad reiktų tuos klausimus spręsti europiniu mastu, nes mafija pasidarė tarptautinė veikėja ir mafijos narių turtas, investicijos yra iš, išmėsit, išmėtytos per visas valstybės. Italijoje yra įstatymas, pagal kurį socialiniais tikslais gali būti panaudojami konfi, iš mafijos konfiskuoti turtai. Ir tai yra tam tikra žinia, kuri yra nusikaltėliams nusinčiama tokiais veiksmais. Ir tai gali turėti įtakos liudininkams, Ir tie du klausimai tarpusai labai glaužiai susiję. Labai trumpai. Ponui Morenai ir ponui Viljamsui. Norėčiau užduoti klausimą. Neseniai lankėmės Kalabrijoje Romų bendruomenėse, gyvenvietėse ir kalbėjome apie socialinę trečiųjų valstybių darbuotojų apsaugą toje srityje sustikome su Romų bendruomenės atstovais ir su prokuroru, kuris kovoja su mafija ir jo personalo nariais. E, labai gyvos vyko diskusijos, keitėmės nuomonėmis apie tai, kokia ten yra situacija. Ir ten yra dvi labai konkrečios problemos, bandant kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Nesvarbu, kokia forma ar e, kokia jo yra būklė, su, su tuo reiškiniu reikia kovoti. Pirmiausia, dėl turto konfiskavimo. Lygnant su Italijos situacija, kitose valstybėse viskas yra kitaip. Tos valstybės, kurios turi tvarką, pagal kurią yra konfiskuojamos prekės ar turtas ir taip pat yra valstybės, kur yra sutelkiamas tas turtas. Ir ten egzistuojanti tvarka. Ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Uh, Daugelis valstybių neigia mafijos arba organizuotų nusikaltėlių egzistavimą savo teritorijose, teikdamos, kad lyg tai būtų ta problema, kuri joms nėra aktuali, aktuali tik kitoms valstybėms. Ir man įdomu, ar 86 straipsnio nuostatos čia negalėtų būti pritaikytos. Kai prokuroras kovojantis su mafija yra paskirtas, tuomet turi būti taikomos tam tikros sąlygos. Tam, kad būtų palengvintas Eurojusto darbas. Jeigu yra daug institucijų dirbančių, tada gali tapti sudėtinga ir aš tikiuosi, kad mes galėsime numatyti šioje kadencijoje tam tikras sąlygas ir tokiu būdu tas darbas e, bus palengvintas. Dėkuoju. Um, Mr. Mr. Of... Ačiū. Ponas Kampo kalbėjo apie minimalius uh, nusikaltimų, prasižengimų ir sankcijų standartus bausmių standartus, apie ką buvo kalbama, ar e, sistema, kurios pagrindu būtų galima palyginti nusižengimus ir bausmes už juos taikomus skirtingais valstybės nesėse, ar buvo kalbama apie kažkokią europinę sistemą, bausmių sistemos kodifikavimą. Ar buvo turėtama omeny e, ir Jungtinės karalystės sistema, ar buvo, norima, ar buvo pasiūlymas atsisakyti e, Škotijoje ir Anglijoje egzistuojančios e, įrodinėjimo sistemos, tyriant bylas. Ponas Viljams, prašau. Norėčiau pasakyti porą žodžių, atsakydamas į klausimus ir atsakyti ponui Haurėki dėl Eurojusto atstovavimo. Manau, šiame kontekste reiktų nepamiršti, kad naujasis Eurojusto sprendimas reikalauja, kad valstybės narės ne tik turėtų paskirtų, ne tik paskirtų vieną savo atstovą, bet taip pat, kad būtų pavaduotojai ir padėjėjai. Mes tikimės, kad tokiu būdu mes užtikrinsime mūsų operatyvinio darbo, e, tenkinsime tuo operatyvinio darbo poreikius. Dėl biudžeto. Iš tikrųjų, man atrodo, kad egzistuoja poreikis, kurį nesunku išsiaiškinti, jeigu žvelgiame už ES sienų. Taigi tikrai yra būtina paskirti ryšių palaikymo mm, pareigūnus. Dėl pono Dies Demera pasisakymo jis minėjo Eurojusto informacijos šaltinius, šaltinius, kurie yra prieinami Eurojustui. Uh, norėčiau pasakyti kai ką apie galimybę pasinaudoti registrais. Taigi, dėl galimybės naudotis e, tais registrais, tai tokia būtinybė yra įrašyta į e, atitinkamus teisės aktus ir yra numatyta Eurojustui galimybė e, pasitelkti informaciją kur, gali sužinoti, kur, kur galima rasti informaciją apie apkaltinamosius sprendimus valstybėse narėse. Eurojustas glaudžiai bendarbiauja su Europolu ir iš esmės tai yra žvalgybinių duomenų apdorojimo institucija. Ir kadangi mes, mūsų būsinė yra Hagoje, taip pat dėl to, dėl mūsų susiklošusių santykių su Europolu. Taigi ta, ta funkcija žvalgybinės informacijos apdorojimo funkcija mums yra prieinama Europolo dėka. Dar vienas dalykas, ką sakė ponas Dėsdėme, yra jungtinės tyrimų grupės ir jungtinės bendradarbiavimo grupės. Kalbant apie tai, turiu pasakyti, kad mane šiek tiek išmušė iš vėžių uh, tai aš nežinau, kad Ispanijoje yra tokie skirtingi, kad yra tokios dvi skirtingos grupės, o Eurojusto kontekste mes esame parengę vadovėlį tų jungtinių tyrimo grupių, kurio, kad užtikrintumėme reikia, reikiamą bendradarbiavimą ir kad palengvintumėme nacionalinių institucijų bendradarbiavimą. Toliau paskutiniai išsakyti pastebėjimai. Taip, mes ir čia norėčiau pakalbėti apie konfiskuoto turto susigražinimą. Ispanijos pirmininkavimo metu Eurojustas e, surenks seminarą, kuriame bus kalbama apie apie turto konfiskavimą ir e, pinigų plovimą. Aš tuo baigsiu, dabar suteiksiu galimybę dar ponui Kampo Morena pasisakyti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las... Ačiū. Noriu padėkoti visiems už tokius e, aktualius pastebėjimus. Aš taip pat pritariu Aš taip pat smerkiu vakarai vykdytą teroristinę ataką ir noriu pareikšti užuojautą aukų šeimoms. Aš tikiuosi, kad mums pavyks e, išnaikinti šį reiškinį e, Europoje. Pabandysiu atsakyti visus klausimus. Ir pabandysiu atsakinėti į klausimus tokia tvarka, kokia jie buvo užduoti. Man džiugu, kad mm, mane pavadino optimistu. Aš manau, kad mes visi turime būti optimistai, nes mes turime teisinės priemonės, kad pasiektume tai, ko norime. Tai yra stiprios Europos, kuri galėtų suteikti pagalbą aukoms, o kad tai taptų realybę. Mes tikrai turime reikalingas priemonės, juos mums yra prieinamos Ir aš bandžiau Jums papasakoti, kaip Ispanija rengėsi e, šiuos klausimus spręsti per atinantį pusmetį. Mūsų veiklos pagrindas šioje srityje yra 86 straipsnis. Mes esame suformulavę būtinybę veikti. Ir ponė Dijas Demera, 86 straipsnio antra dalis suteikia mums galimybę veikti ne tik vienbalsiškumo pagrindu. Tačiau šiandien mes daugiausia dėmesio skiriame ne tik modelio apibrėžimo paieškoms. Iš tikrųjų, Mes turime galvoti apie darbą ateityje. Turime, šiandien turime parengti visas tas priemonės, kurių, kuriomis bus galima naudotis ateityje. Jei nesijimsime ryštingų, jei nežengsime ryštingų žingsnių ir nesukursime mechanizmų, kurie mums leistų kovoti su šiais reiškiniais. Net jeigu kalbame apie laipsnišką požiūrį, pavyzdžiui, Europos prokuroro pasiūlymas atsirado dėl to, kad reikėjo sugalvoti, kaip apsaugoti Europos fondų lėšas. Tai nėra Eurojusto ar Olafo kūrinys. Tiesiog mes sakome, kad reikia stipresnių, rimtesnių e, mechanizmų ir kad pasitelkdama juos ES kovotų su reiškiniai, su kuriais susidarėme praktiškai. 20-as amžius buvo pavadintas organizuoto nusikalstamumo aukso amžiumi. Ir tikrai, tam tikrą prasme, tai gali pasirodyti akmens amžiumi, jeigu pažiūrėsime, ko, kokie, kaip nusikalstamumas atrodo dabar ir kokiais naujais kanalais jis pasinaudoja. Taigi, tas mūsų pasiūlymas leistų mums koordinuoti savo pastangas su valstybėmis narėmis ir tarptautinė bendruomenė ir taip užkardyti tą nusikalstamą veiklą. Aišku, vykdoma ir tradicinė veikla, e, jie apsiriboja vienos valstybės sienomis ir todėl mes ir nusprendėme steigti Europos prokuroro instituciją. Ta, tas mintis gimė jau seniai. Žinoma, turime galvoti apie ateitį ir kiek įmanoma, padaryti kiek įmanoma didesnę pažangą. Reikia žengti reikalingus žingsnius, bet reikia nepamiršti, kad mes turime siekti paprastumo ir elgtis logiškai, pragmatiškai. Uh, Iš tiesų, svarbiausia, e, didžiausias mūsų siekis yra e, sustiprinti Europą ir sukurti instrumentus, kurie yra reikalingi šiuo, šiuo metu. Reikia mąstyti, žvelgiant į ateitį. Būtent to iš mūsų tikisi piliečiai. Pone Hauregi, mes darome pažangą procedūrinių garantijų srityje ir aš tikiuosi, kad ta pažanga ateityje vyks, bus dar spartesnė nei, nei buvo numatyta. Yra kelio gairių planas, jis gerai suformuoluotas, tačiau mes turime griežtai jo laikytis ir ne, neįsileisti į įvairiausias diskusijas. Šis laipsniškas, palaipsniškas požiūris taikomas ir čia. Ir šiandien ryte įvykusi diskusija, pavyzdžiui, dėl teisų įvertimą raštų ir žodžių yra labai svarbi. Tai yra pirmasis žingsnis, kuris, mus, kuris mums leis žengti antrą, po to ir trečią žingsnį ir tai padarysime viską, kad sukurtume visiems primtiną bendrą vardiklį šių garantijų srityje. Ir žinoma, Europa ir remiasi tų garantijų tvirtumu. ar kalbėtume apie atsakovus ar ieškovus, visais atvejais privalu užtikrinti, kad būtų, egzistuotų te, su teisminiu procesu siejamos garantijos. Be abejo, turime nepamiršti aukų, bet atsakovas gali tapti auka tuo atveju, jei neužtikrinamos jo teisės. Ir Europos parlamentas privalo žengti, žengti tuos reikalingus žingsnius. Tai yra tik pirmasis žingsnis, bet, bet mes žinome, koks kelias mūsų laukia, nes kelio gairių planas yra patvirtintas. Ir na, nereiktų pradėti diskusijų, kai jau viskas artėja prie, kai kuriais atvejais baigiame nagrinėjimą. Uh, Reikia imtis tokių iniciatyvų, kad e, tas, ta, ta reikalinga priemonė būtų parengta ir pradėti darbą, kurio e, eigoje mes surasime bendrą visiems primtiną vardiklį. Dabar perinu prie ponos Bosolino klausimo. Jūsų iškeltas klausimas tai kelia didelį susirūpinimą ir mums. Ispanijoje bandome eiti priekin, ypač tokiuose srityse kaip kontrabanda narkotikais, nes tai yra tikrai didžiulė rykšti mūsų pakrantėje. Ir bandome daryti tole, tolesnę pažangą, pasinaudoti visais informacijos šaltiniais. Ponas Viljamsas ką tik tai kalbėjo apie e, arešto, turto areštą ir konfiskavimą. Ir šie klausimai netrukus bus svarstomi. Reikia pasipriešinti tendencijoms, dėl kurių kai kurios sostinės tampa nusikaltelių sostinėmis ir, ir tai labai neigiamai atsiliepia mūsų šalių ekonomikai. Taigi mes turime bendradarbiauti, kalbėtis apie tai, kokie mechanizmai būtų tinkamiausi e, sprendžiant šias problemas. Esu įsitikinęs, kad mums reikia eiti priekį, nes tik tai bendradarbiaudami mes sukursime saugesnę ir stipresnę, tvirtesnę Europą. Ir ES e, sutarties pagrindų mes galime tą bendarbiavimą plėtoti ir kovoti su nusikalstamais reiškiniais. Pirmininkas dėkoju vertėjams, kad skirite mums dar papildomai laiko. Dėkojame svečiams. Ponas Aledas Viljamsas, Eurojusto pirmininkas, linkime jam sėkmės ir um, valstybės sekretorius Kampus Moreno, kuris kalbėjo apie Eurojustą ir galimybę įsteigti Europos prokuratūrą. Darbą tęsime trečią valandą. Ačiū.